Good morning, colleagues. Um, we begin this... Labas rytas, kolegos. Pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Norėčiau pasiūlyti štai kokius pakeitimus. 16 darbo atvarkės klausimas, kaip matote, komisaras Avramopolos atsakingas už migracijos klausimus, šiandieną mums papasakos apie vizų abipusiškumą ir čia mes pradėsime tą klausimą 9 valandą. Toliau nuo 3 iki 10 punkto, nuo 11 iki 12 aptarsime. Pasižiūrėkite atnaujintą darbo atvarkę ir 22 klausimas bus aptartas vietoj 21, o 23 klausimas buvo atidėtas. Jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet pakeista darbo atvarkė yra patvirtinta. Noriu pasakyti, kad šiandieną dėja. Kroatų, maltiečių ir gėlų kalbomis vertimo nebus. O dabar perėsiu prie koordinatorių rekomendacijų. Pagal 205 taisyklę reikia paskelbti pranešėjus Halahavo iš AKR e pranešėjas už pasiūlytą pranešimą dėl e, vienodo leidimų gyventi formato. Toliau ponas Džezak iš Aldė frakcijos paskirtas pranešėjų dėl pranešimą 2015 metų biudžeto tvirtinimo, o toliau Europol, Eurojust, Frontex, pagrindinių teisų agentūra CEPOL, EASO ir taip toliau dėl šių biudžetų tvirtinimo. Ar komitetas pritarė šioms rekomendacijoms? Gerai, pritarta ir šiandieną vyks trumpas elektroninis balsavimas 10.40. Taigi paprašysiu paruošti balsavimo korteles. Jeigu visi yra pasiruošę, tai dabar galime pereiti prie darbo atverkės ir e, pirmiausia pradedame nuo 16 punkto. Kaip jau sakiau, labai malonu pasveikinti komisarą Avramopolos. Noriu pabrėžti, kad jis atvyks ir į mūsų klausimą Šengeno klausimų šią popietę. ir taip pat vyks išsamesnė sesija su mumis. Turėsime galimybę su juo dar viską aptarti, o kol kas, pone Avromopulos, mes norėtume aptarti šį svarbų visų režimo abipusiškumo klausimą. Čia mes kalbame apie JAV ir Kanados piliečius, kad jiems nereikėtų tų vizų keliaujant į Šengeno erdvę. Mums tai tampa vis svarbesnių klausimų, tad aš priminsiu, kokios ankstesnės diskusijos vyko. Balandžio 12 dieną buvo primtas ne deleguotasis aktas, kaip kad buvo numatyta e, direktyvoje 539 2001 e, metų, buvo e, primtas komunikatas aptartas Libė komitete balandžio mėnesį. Taip pat vyko e, koordinatorių posėdis, kai buvo priimtas sprendimas gegužės 10 dieną. Buvo priimtas sprendimas e, sustabdyti išimti numatytą vizos reikalavimams e, tam tikrų trečių šalių piliečiams. Toliau komisija pristatė komunikatą Liepos 13 dieną, kur buvo kalbama apie vizų klausimą ir neapipusiškumą. Tai buvo pristatyta Lipė komitetui rūpiučio 31 dieną. Pristatė viską ponas Olivier Onidi iš vidaus reikalų generalinio direktorato. Toliau rugsėjo 13 dieną e, ponas Edijas Demera nusprendė pakviesti komisarą Avromopolos. O komisaras milai sutiko šiandieną su mumis susitikti, tad aš paprašysiu pono Avramopolos pakomentuoti šiuos klausimus. O po to suteiksiu žodį ponui Dijas Demera ir kitiems nariams, kurie norės pasisakyti. Pone komisarė, dėkoju, kad šiandien atvykote ir būčiau dėkingas, jeigu pakomentuotumėte šį klausimą. Dėkoju. Dėkoju, Klodai. Brangus parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau dar kartą padėkoti už tai, kad mane pasikvietėte tam, kad galėtume apsikeisti nuomonėmis šiuo svarbiu klausimu. Na, tiesą sakant, tai net ne klausimas, o galvos skausmas. Bet pasistengsime su jūsų pagalba rasti išeitį. Aš džiugiuosi, kad yra vykdomas dialogas šiuo klausimu. Esu tikras, kad mes visi sutinkame, jog klausimas yra itin jautrus ir svarbus. Kalbant apie režimo abipusiškumą su JAV ir Kanada, tai jis yra susijęs su nediskriminuojančiu požiūriu į ES piliečius ir taip pat tai yra susijęs su mūsų strategijos efektyvumu, kai to siekiame. Kągi turiu omenyje? Mes teikiame prioritetą šiai strategijai, kad gautume nusistatytus rezultatus. Mes nenorime čia įsivelti į konfliktą, kuris atneš neigiamų pasiekmių visiems. Aš puikiai suprantu, kokie yra jūsų lūkesčiai ir kad jūs norėtumėte apčiuopiamos pažangos. Taigi, pirmiausia, pradėsiu nuo Kanados. Jūs žinote, kokias pastangas dedu į šią sritį, nes ir man asmeniškai tai svarbu. Buvo akivaizdus e, galimybių langas konstruktyviam dialogui. Jūs žinote, kad šis klausimas yra susijęs ir su Rumunija bei Bulgarija ir išsamiu prekybos susitarimo pasirašymu bei strateginės partnerystės pasirašymu. Šių susitarimų pasirašymas yra Pagrindinis ES ir Kanados viršūnių susitikimo tikslas, jis vyks spalio 17 dieną. Diskusijos buvo perkeltos į šį politinį lygį prieš kelis mėnesius. Noriu susitikti su ponu Makalam, Kanados užsienio reikalų ministru ir susitarti dėl sprendimo. Liepos mėnesį pirmą kartą Kanada pažadėjo numatyti kalendorių, kada bus panaikintas vizų reikalavimas. Dabar mes jau tikrai esame priartėję prie rezultato. Vyksta intensyvus dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis, pačiu aukščiausiu politiniu lygiu. yra numatyti galimi politiniai sprendimai. Aš esu tikras, kad jau greitai mes galėsime pasiekti rezultatų. Ta pažanga, kurią matome Kanados atveju, įrodo, kad mūsų požiūris buvo teisingas. Tai yra aktyvi diplomatija, įsitraukimas ir visų šalių įsipareigojimas. Visa tai gali atnešti rezultatus. Aš nemanau, kad E, e, vizų leidimų sustabdymas e, Kanados piliečiams gali atnešti kokiu nors rezultatu. Aš manau, kad vizų primetimas Kanados piliečiams būtų labai neigiamas. Dabar pereisiu prie JAV. Mes tęsėme diskusiją su partneriais iš JAV, bet negaliu pasakyti, kad buvo padaryta pažanga. Kaip visuomet, aš su jumis kalbu labai atvirai. Iki lapkričio mėnesio prezidentų ir kongreso rinkimų jokių pasikeitimų nelaukiu ir jūs e, žinote kodėl. Savaime suprantama, tai išliks mūsų darbotvarkės prioritetu ir išrinkus naują prezidentą bei kongresą. Tai nereiškia, kad mums trūksta valios vykdyti savo įsipareigojimus ir ginti savo poziciją. Reikia tiesiog pasirinkti tokį laiką, kuris atneštų gerus rezultatus. Mūsų strategija yra tokia pati kaip ir Kanados atveju. Mes nenorime, kad būtų neigiamų pasiekmių. Vietoj to norime vykdyti įsipareigojimus ir, kaip jau sakiau, vadovautis aktyvę diplomatiją. JAV kongreso vaidmuo čia yra esminis. Negalės būti panaikintas vizų režimas be kongreso teisės aktų pakeitimo. Kol kas kongresas nesutinka pakeisti bevizio režimo programos toms liekančioms penkioms šalims. Mes ir toliau nuolat keliame šį klausimą, kai susitinkame su JAV kongreso nariais. Tai yra bendrosios pastangos. Noriu pasakyti labai aiškiai. Komisija būtų prieimusi atitinkamus teisės aktus, jei būtų žinojusi, kad nebus numatytas bevizis režimas visoms es valstybėms narėms. Bet mes žinome, kad tokių priemonių prieimimas atneštų visai priešingų rezultatų. Net deleguotojo teisės akto prieimimas pažįstų visą e JAV bevizio režimo programą. Manau, kad tokiu atveju būtų numatytas vizų režimas visiems ES piliečiams, kurie vyksta į JAV. Tad, gerbiami parlamento nariai, komisija čia laikosi teisės aktų, bet mes privalome jūs informuoti, kad mūsų taisyklių gyvendinimas šiuo atveju gali atnešti labai neigiamų pasiekmių. O tai pajustų ir mūsų piliečiai, ir visa Europos Sąjunga. Tai pakenktų ir mūsų strateginiams ryšiams. Mes norime glaudžiai su jumis bendradarbiauti, kad pasiektume tų visų trokštamų rezultatų. Tai yra vizų režimo abipusiškumas visoms es valstybėms narėms. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę aptarti šį klausimą su jumis. Ačiū. Ačiū, Dvičius. Um... Dėkui, Dimitris. Nemažai kolegų noriu pasakyti, kas visai suprantama, nes šis klausimas svarbus, aktualus ir suteiksiu žodį pranešiui ponui Dėsdemeirai. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, labai ačiū ponui Avramopolus, kad atvyko pas mus į komiteto posėdį ir kad uh, kalba uh, drąsiai apie klausimą. Tai labai vertinu, nes klausimas yra nepaprastai sudėtingas. Taip pat labai vertinu jūsų atvirumą, jūsų žodžius. Su E, už meilę atlyginama meilė ir e, norėčiau, kad jūs išklausytumėte pranešėjo nuomonės. Tai atspindi iš principo parlamento nuomonę ir aš kalbėsiu taip pat, kaip ir jūs, e, labai atvirai. Kaip jūs žinote, gerbiamas komisijos nariai, iš šios dienos diskusijos m, mm, panašios į m, mm, ket, balandžio 14 ir 31 diskusijas mes e, rengėme savo poziciją. Taip yra labai daug e, problemų, e, bet mes turime labai aišku tikslą. Ir aš pasitikiu komisijos nariu ir manau, kad E, šiandien komisijos narys e, mums pateikė informacijos, e, kuris ir informacija yra susijusi su tam tikrais lūkesčiais Kanados atžvilgių ir šiek tiek nuvilė dėl jav, bet aš išklausęs jo tikiu, kad mes darysime diplomatinį spaudimą tam, kad užtikrintume, jog būtų laikomasi teisės aktų. Diskusijos yra procedūrinis dalykas, tai nėra E, turinio klausimą. Aš tą noriu pasakyti aiškiai ir kartoju kiekvieną kartą, kai kalbu. Tai mes dabar nekalbame apie tai, ar e, reikia mm, taikyti vizų režimą JAV ir Kanadai. Tai, kas išdėstė 2001 e, metų reglamente 539 nurodo, kaip mes turime elgtis ir kokios galios yra numatytos e, komisijai bei parlamentui. Parlamentas elgesi atsakingai ir nuo gegužės vyko jau komitete dviejos diskusijos. Dviejos diskusijos koordinatorių posėdžiuose vyksta dvišalės darybos Taip pat bendravome su komisijos nariu. Aš esu jums labai dėkingas, ponė Avramopolus, už jūsų paaiškinimus. Paaiškinimus apie tai, ką komisija daro, kad e, būtų užtikrintas abipusiškumo principas su JAV ir Kanada. Jūs pastarosiomis savaitėmis rengėte dvi šalius susitikimus, nemažai jų, ir Svarbu pakartoti, kad jų išvada toliau daryti spaudimą tam tikrą, e, diplomatinius santykius palaikant, kad būtų rastas sprendimas. Bet taip pat svarbus reglamento e, pirmas straipsnis, jo pirmoji F dalis, ketvirtoji F dalis. E, 24 mėnesiai po informavimo ir nėra e, jokio veiksmo pagal abipusiškumo principą. ES Teisingumo teismas savo sprendime 15 metais Liepos 16 priėmė tam tikrą sprendimą ir nesako, ar komisija turi pateikti vieną ar du uh, raštus. Aš suprantu, suprantu, kad tai yra sudėtingas klausimas, bet komisija e, neturi galių kištis į parlamento ar tarybos darbą jų galės. Tai yra tarp institucinis klausimas labai aišku. Tai yra ir komisija turi elgtis kaip sergėtojas sutarčių Atsižvelgdamas į šią situaciją, aš kreipiuosi į komisijos narį ir taip pat, e, reikšdamas pagarbą, nuolankumą, kreipiuosi į komisijos narį ir prašau, kad būtų laikomasi reglamento pateikti deleguotai aktą ir tarybą su parlamentu kaip e, sprendimų prieimėjai rengs diskusijas apie uh, politinės pasiekmes ir tinkamumą e, davizio režimo sustabdymo. Bet mes, e, kaip e, sprendimų prieimėjai, apsispręsime, kokį sprendimą priimti. Būtent parlamentas apsispręs taip pat ir taryba. Kitokiu atveju kokį kitą kelią galime rinktis, siekdami, kad būtų įgyventas teisės aktas. Tas kitas te... kelias yra labai aiškus, bet aš nenoriu jo minėti. Dar kartą norėčiau pasakyti, jog esu Junktinių valstijų bičiulis ir nenoriu, kad tai šaliai būtų vėl įvesti vizos reikalavimai. Vizų reikalavimai. bet aš pirmiausiai noriu, kad Lenkijai, Rumunijai, e, Bulgarijai, Kiprui ir Graikijai būtų taikomas atitinkamos nuostatos. Aš tikrai vertinu jūsų darbą, gerbimas Avramopolos. Taip pat vertinu tai, kad strategija ir veiksmingumas žengia koja kojan. Kojan bet mes turime pagalvoti, kiek atgrasančio poveikio turės JAV kongresui mūsų sprendimas įvesti vizų reikalavimus kitų valstybių narių atžvilgių taryba ir kongresas turės imtis tam tikrų veiksmų. Dėl vizų režimo panaikinimo ir mes įvesime vizas 27 šalims. Tai būtų gera strategija, kuri priverstų JAV kongresą daryti kažką. Kas, kokios pasiekmes būtų, mes turime jas įvertinti. Komisija yra centrinę, užima centrinę dalį sudėtingoje ES institucijų struktūroje ir e, ji turi siekti užkirsti kelią neigiamoms pasiekmėms. Komisija turi užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų. Komisija yra sutarčių sergėtoje. Šis klausimas yra gana sudėtingas. Mes turime jį išspręsti ir komisija turi užtikrinti, kad uh, 2001 metų reglamentas 539 būtų įgyvendintas ir kad būtų dirbama labai intensyviai diplomatinėje srityje. Jūsų pozicija labai aiški, dabar ponė Sipil. Labai ačiū, pirmininkė. Esu labai dėkinga Jums už Jūsų pasisakymą. Norėčiau dabar pristatyti savo nuomonę kaip pranešėjos ir labai trumpai. Man kelia surūpinimą tie signalai, kuriuos siunčiame taip spręsdami problemą. Mes e, turime aiškius įsipareigojimus sustarimus su JAV ir Kanada yra numatytas tvarkaraštis, iki kada turi užtikrintas būti bevisis režimas, bet nesilaiko niekas jo. Komisija dėlse e, patvirtinti deleguotąjį aktą dėl atitinkamų pasiekmių. Ponas Dies Demeira minėjo tai. Mes nenorime kad būtų taikomi vizų reikalavimai JAV ar Kanados piliečiams. Nes nežinome, koks sprendimas bus priimtas Kanadoje, bet JAV jie nėra tokie atsargus, jie laikosi savo įsipareigojimą ir gras, grasina, kad visoms 28 valstybėms narėms įve, bus įvestas vizų režimas. Ir galvant apie tai, aš nemanau, kad mes dabar turėtume stovėti nieko nedarydami Jeigu toks elgesys jav tinka, tai e, niekas nežiūrės į europiečius rimtai, jeigu tai, ką mes darome, neturės jokių pasiekmių. Ir aš manau, kad tai, kaip mes elgsimės šiuo atveju, paveiks ne tik e, vizų klausimus, bet ir platesnius klausimus mes turime dirbti vadovadamasi bendradarbiavimo pasitikėjimo dvasė su partneriais ir turime imtis būtinų žingsnių dėl deleguotojo akto ir turime užtikrinti, kad bevizį režimą užtikrintume JAV piliečiams, kanadiečiams ir visų 28 valstybių narių piliečiams. Mes negalime laukti dar dviejus ar trejus metus. Viską reikia daryti labai greitai. Dėkoju. Hausmanova. Dėkuoju, pirmininkė. Per pastarosius dviejus metus e, Dėl reglamento 1289 2013 metų Europos komisija vertino padėti gildamasi į abipusiškumo principo netaikymą vizų srityje nuo Taip veikia e, Bulgarijos, Rumunijos, Kipro, Lenkijos piliečius milijonus jų. Europos komisija turėjo imtis veiksmų, kitaip tariant, priimti deleguotai aktą, bet balandžio 20 dieną suėjo terminas ir komisija tada nusprendė tą užduotį permesti ant parlamento ir tarybos. Tačiau reglamentas labai aiškiai kalba. Claude Morais jau sakė, kad komisija turi patvirtinti deleguotąjį aktą, kuris yra susijęs e, su tuo, kad nėra vizų e, režimo liberalizavimo. atsižvelgiant į tai, kad atinkama trečioji šalis nepanaikino vizų reikalavimo per 24 mėnesius nuo sprendimo prieimimo. O e, terminas buvo balandžio 12 diena. Mano klausimas būtų toks, kaip jūs įsivaizduojate, ES piliečiai, ypač e, tie, kurie gyvena minėtose valstybėse, vertina visą tai. Kaip tai atsiliepia ES įvaizdžiui? žmonės galvoja, kad ES yra dviejų kategorijų piliečiai. Ar Europos komisija žiūri į tai e, rimtai? Ar tik sako, kad darys tai, ko niekad nepadarė? Ar tikrai Europos komisija yra sutarčių sergėtoje visų nuostatų sutartyse, o ne tik tai tų, kurias nori ginti pasirinkusi. Ačiū. Pone Jusmenova, Jusmenova, jūs esate šešėlinė pranešė dabar, pone Gabrielė. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nario Avramopolus už jo ryštą už nuoseklę politiką, kurią jisai gyvendina bendradarbiaudamas su valstybės narėmis, ypač per pastarosius mėnesius, tam, kad būtų užtikrintas abipusiškumo principas vizų taikymo ar netaikymo srityje. Vizų reikalavimų panaikinimas yra svarbus visai Europos Sąjungai. Mano šaliai Bulgarijai ypač šis klausimas aktualus nes Bulgarijos piliečiams reikia vizų vykstant į JAV ir Kanadą. Liepos mėnesį, kai naujasis komisijos narys susitiko su Džonu Malkomu, buvo aiškus padaryti pareiškimai, kad pastangos e, siekiant panaikinti vizų reikalavimus, tai tu būtų aiškesnis kryptingesnės. E, Pasaisiais mėnesiais Borisovas, e, Boiko Borisovas, e, Bulgarijos ministras pirmininkas, bendravo su Kanados ministro pirmininku Trudau ir buvo kalbama apie vizų reikalavimo panaikinimą Bulgarijos piliečiams kitų metų sausio mėnesį. Kanada nuo kitų metų leis bulgarų, Bulgarijos piliečiams keliauti be vizų, atvykti be vizų, jeigu jie jau buvo atvykę į Kanadą arba turi ją vizas. Ir po e, dešimties mėnesių visiems Bulgarijos piliečiams bus panaikinti vizų reikalavimai. Bet tai yra susijęs su tam tikrais techniniais ir administraciniais sunkumais. ir gali būti, kad e, terminas bus nukeltas iki 18 metų gegužės 18, iki gegužės 1 dienos 18 metų. Bet kokiu atveju mes matome labai aiškius rezultatus, tai yra susijęs su komisijos darbo. Bulgarijoje matomi tam tikri pozityvus rezultatai, bet uh, dar kartą noriu pakartoti, jog mums labai svarbu tas klausimas, nes reikia, kad žmonės negalvotų, jog Europa juda dviem greičiais, kad yra dvi kategorijos piliečių ir rezultatai turi, turi būti matomi ir apčiuopiami. Ir mano klausimas e, labai konkretus dėl Kanados. Ar jūs manote, kad tie sutrimai su Kanada mūsų gali padėti mums uh, E, žengti į priekį, darantis e, su JAV. Kiek tai gali pasitarnauti kaip modelis ir kokie yra iššūkiai ir ką galima padaryti geriau? Ačiū. Um, Mr. Alahavu. Ačiū, dabar panas Alahavu. Thank you, Chairman. <clears throat> uh, very briefly, uh, what are the exact requirements? Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Kokie yra JAV uh, reikalavimai dėl tų penkių valstybių, ar tie reikalavimai yra tokie, kuriuos tos penkios valstybės galėtų artimiausioje ateityje įgyvendinti, pajėgtų tai padaryti. Noriu pasakyti, kad visiškai sutinku su komisaru ir komisija dėl to, kad konfliktas su JAV būtų visiškai neprotingas dalykas, būtų neproduktyvus dalykas, tikrai nelemtų trūkstamų rezultatų. Europos Sąjunga yra tikrai labai įvairus valstybių rinkinys, įvairių valstybių rinkinys, taigi aš, aš, aš tai suprantu, bet uh, Na, aš suprantama, kodėl JAF e, taip vertina ją e, Europos Sąjungą, bet galvokime apie Rumunijos, Bulgarijos piliečių e, poziciją. Ir reikėtų paklausti, ką tai reikš Europos Sąjungos įvaizdžiui kitose 23 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ką tai reikštų, jeigu uh, jos netektų galimybės naudotis bevizių režimu su e, JAV. Dar du nariai yra sąraše, Vikstram ir Rada, ir tada jau baigiu pasisakančių sąrašą. Taigi dabar, e, ponė Vikstram, prašau, Cecilija. Thank you very much and thanks to you, Commissioner. Ačiū. Dėkuoju komisarė, kad atvykote į mūsų šio ryto posėdį, bet man atrodo, kad tai yra pasikartojimas to, ką mes padarėme prieš mėnesį. Tikrai nematau pažangos. Kas iš tikrųjų yra tas diplomatinis požiūris, kai kai žinome, kad tai, ką mes turėtume turėti čia, tai turi būti mm, pilnas taisyklių laikymas, ypač vienas penki. Vienas keturi. F straipsnio laikymasis, ypač siekiant rezultatų, bet rezultatų kol kas nematome. Aš visiškai sutinku su pranešė prane, pozicija. Dabar aš tikrai didžiuojusi, kad parlamentas vis dar turi tokių principų principingų kolegų, kaip kolega Diezdemera, kuris atsistoja ir išdrįsta ginti šią instituciją, mm, ES, vieningos ES piliečius ir ypač tuos piliečius būtent tose penkiose valstybėse aš manau, kad jie šio žmogaus asmenyje išvelgia didvyrį. Tikrai jis nekarta išdrįso pasisakyti prieš komisiją. Tikrai galiu paklausti komisarę, kodėl taip yra, kodėl mes, ES, visuomet mm, jaučiamės e, žemesnėje padėtyje, kažkas yra virš, viršesnis už mus, vis, vis su kažkuom taikstomės ir taikstomės ir taikstomės. Aš nesuprantu to iš teisinio požiūrio taško. Uh, Aš ir jūri narė. Man atrodo, kad tas komisijos neveikimas yra uh, tikrai baisus dalykas, tai turi turėti juridinių padarinių. Tai reiškia, kad ši institucija gali imtis veiksmų prieš jūsų instituciją. Ir tai visiškai atitiktų sutarčių nuostatas, viską. Aš labai norėčiau, kad prie tokios situacijos neprieitumėm. Labai nuoširdžiai tikiuosi, kad sugebėsime išspręsti tą problemą. Tačiau reikia atsižvelgti ir į tai, kad dabar turime tiek daug ankortos pastatytų klausimų, susitarimų su JAF. Kalbame apie TTIP, transatlantinės transatlantinę partnerystę. E, mes esam dvi stambiausios demokratijos e, pasaulyje ir jeigu čia nėra tos tarpusavio pagarbos, tai kokia yra visa mūsų santykių ateitis, mūsų susitarimų ateitis. Aš e, esu giliai įsitikinusi, jog komisija turi jau nebesišvaistyti komunikatais, o pradėti veikti pagal e, reglamentus ir imtis e, atsakomybės ir užtikrinti tą rezultatą, kuris turi būti užtikrintas. Tikrai mes galvome, kad mes nesame menkesni už kitus, mes neturime pasiduoti vien dėl to, kad kažkas daro spaudimą mums. Uh, Abi pusės turi būti suinteresuotos susitarti dėl šio klausimo. Turi būti abipusiškumas. Įsivaizduokite, o jeigu mes JAV pasakytumėm, kad penkiom valstijom darom išimti, mes su tomis valstijomis elgsimės kaip su antrarūšėmis, su jų piliečiais kaip su antrarūšiais, aš tikrai sutinku, kad turime parodyti mūsų penkioms valstybėms ir jų piliečiams, kad mes labai rimtai vertiname jų, susirū, jų susirūpinimą. Ir tiesiog, na gal toks vilties e, žodis būtų, imkitės veiksmų e, šiuo klausimu. Tai mano didžiulis prašymas, kreipimasis į jūs. Imkitės veiksmų, gana komunikatų, pareiš, gana pareiškimų, gana tokių štai mūsų susitikimų diskusijų pakartojimų. Na ir pabaigai, manas rado. Уважаемый комиссар Вармопулс, наистина... Ačiū pirmininkė. Komisarė. Iš tikrųjų, komisijos Diplomatinės pastangos yra labai svarbios, tačiau tai tęsiasi jau per nelik ilgai. Taip, yra tam tikros pažangos mūsų santykiuose su Kanada. Praeitą savaitę Bulgarijos ministrės pirmininkas gavo informaciją iš Kanados ministro pirmininko, kad bevizis režimas bus palaipsniui įvestas nuo 2017 metų pradedant. Jis bus taikomas jau visapusiškai 2018 metais. Tačiau Europos komisijos atstovas spaudai šios informacijos nepatvirtino dar. Uh, dėl vizų panaikinimo Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams vykti į JAV. Aš noriu paklausti, ar jūs tikite, kad po, nau, po rinkimų JAV galima bus tikėtis kokios nors pažangos? Ir apie kokį tvarkaraštį būtų galima kalbėti jūsų manimų, mūsų atžvilgių iš JAV pusės. Ar jūsų manimų tai, ką komisija daro dabar, yra e, reikiamas signalas, kad e, ar, ar jūs negalvojate, kad tai, ką dabar komisija daro, rodo, kad iš tikrųjų Kanada ar JAF yra svarbesnės nei mūsų piliečiai. Argi jūs negalvojate, kad daug svarbiau yra laikytis ES teisės aktų ir į pirmą vietą statyti vis tik tai um, solidarumą ES, o ne um, galvoti tik tai apie gerus santykius su JAF ir Kanada? Dėkuoju ponui Radev. O dabar komisarė. Na, aš manau, jūs atvykote pas mus tikėdamasis būtent to ir išgirsti iš mūsų, bet na, aš suprantu, kad jūs daug klausimų dabar kuruojate ir mm, vis tik tai jūs suprantate, kodėl mūsų kolegos taip aistringai kalba šiais klausimais jau vyko nemažai tų diskusijų, dar trys koordinatorių sutikimai, kur ponas Dės Demerė dalyvavo. Na ir savo įžango žodį jūs sakėte, kad tikitės, kad lybė komitetas toliau kels tą klausimą. Na, aš noriu pasakyti su visa derama pagarba, kurią jums parlamentarai šiandien parodė. Iš tikrųjų, jūs suprantate, kad mes ryštingai e, nusiteikę, bet taip pat ir su didelė pagarba su jumis kalbame. Vis tik tai mes tikimės, kad mm, jūs padai, didesnės įtakos padarysite santykiuose su mm, mūsų uh, partneriais už Atlanto, iš tikrųjų, kad nebūtų antrarūšių piliečių ES. JAV galbūt uh, kitaip traktuoja ES, skirtingai kažkaip traktuoja. Tačiau mūsų atžvilgių lyvė komitetas tikrai stengiasi aiškiai parodyti, kad tai yra aiški komisijos prievolė e, šį klausimą išspręsti. Man atrodo, kad tikrai išgirdote labai visapusišką nuomonės pristatymą, visas, visų frakcijų pozicijas, tai tikrai mes galvojame, kad e, yra atitinkama prievolė šioje procedūroje jūsų ir, ir manau, kad aišku, kur norėtumėm kel, nukeliauti. Tiesiog aš norėjau tai pasakyti prieš Jums pradedant atsakinėti, mes norime to pasiekti, mes aišku po to teiksime klausimą žodžiu, diskusijos bus ir plenarnėje sesijoje, nes uh, Taip, e, tokia turėtų būti procedūra, kai svarstoma atitinkamų valstybių narių politinė padėtis. Taigi, aš tikiuosi, kad jūs galėsite dabar atsakyti. Nors. Ačiū. Aš, aš taip, supratau, kad sakote, kad nestebina manęs, tai aš, aš realistiškai viską vertinu, aš kalbuosi su politikais, taigi aš iš, iš jų prašau. Uh, į šį klausimą žiūrėti iš politinio požiūrio taško, ne vien tik tai iš teisinio mm, techninio požiūrio taško. Tai tokia mano būtų pirma mintis. E, mėly bičiuliai, gerbėmi Europos parlamento nariai, labai labai didžiai įsiklausiau jūsų pastabas ir visų pirma noriu pasakyti, kad pritariu jūsų susirūpinimui dėl dabartinės esamos padėties. Tai lygiai taip pat e, toks pat yra ir mano susirūpinimas. Na ir galiausiai mes visi norime to paties dalyko, kad būtų visa, visiškas abipusiškumas vizų režimo prasme tarp JAV, Kanados ir mūsų piliečių, visų piliečių. Aišku, mes turime savo atitinkamas prievalės, kaip aš jau sakiau, komisija mm, yra institucija, kuri visiškai laikosi įstatymų ir mes galvojame, kad vis tik tai mm, vizų panaikinimo suspendavimas neužtikrintų vizų režimo abipusiškumo priešingai ir tai tikrai netitiktų mūsų institucijų interesų, jeigu mes dabar vieną kitą patrauktumėm teisman dėl šių klausimų. Tikrai tai neužtikrintų uh, visiško e, vizų režimo abipusiškumo nei su JAF, nei su Kanada. Mes tikrai e, jau dabar visas dėrybinės priemonės išnaudojame. Mūsų politinis darbas su Kanada greičiausiai jau pakankamai greitai duos rezultatų. Aš iš jūsų prašyčiau dar šiek tiek kantrybės. Su JAV mes dar turime tęsti darbą Ir dabar, ir po lapkričio rinkimų, jūs juk politikai, jūs žinote, koks dabar ten klimatas ir kaip e, tokie klausimai gali būti panaudoti jų vidaus e, diskusijose. Tad labai raginčiau jūs e, tiesiog padėti mums šiais klausimais dirbti, kol užtikrinsime visišką vizų režimo viposiškumą, kaip aš jau išsakiau pradžioje, visiems mūsų piliečiams. Įvertinus dabartinę situaciją JAV, turint omenyje rinkimus, dabar tikrai nėra jokių galimybių užsitikrinti sėkmę. Mes suprantame tai ir deleguoto akto patvirtinimas vien tik tai iš karto, netgi prieš tai, kol Europos parlamentas būtų patvirtinęs kažkokią tai poziciją, būtų lėmęs vizų panaikinimo suspendavimą visiems ES piliečiams. Su Kanada mes turime tikrai labai aiškių ženklų, kad deleguoto akto patvirtinimas būtų visiškai kontroliuojamas kontraproduktyvus, galvojant apie mm, e, sprendimus su Kanada. Jūs puikiai žinote, kad yra bendras pareiškimas, Kanada įsipareigojo dirbti kartu su mumis dėl visiško režim, vizų režimo abipusiškumo. Mm, Liepos 11 dienos ministrų pareiškimas yra absoliučiai aiškus Čia yra aiškus pažadas, kad rūdienį jie pateiks mums aiškės datas, aiškės datas, kada bus panaikintas vizų reikalavimas Bulgarijai ir Rumunijai. Kol kas dar negalime patvirtinti datų, bet esu tikras, kad gerų žinių iš Kanados išgirsime jau labai greitai, galbūt net per atimiausias valandas. Su JAV mes toliau laikysimės tos pačios strategijos su tuo pačiu ryštu. Pone Halaho, jūs uždavėte klausimą dėl pagrindinių neraminančių dalykų dėl JAV. Nei viena iš penkių valstybių narių, kuriuoms dar reikalingos vizos vykti į JAV, nevykdo 3 procentų vizų prašymo atmetimo reikalavimo, kaip nusityta JAF įstatymuose. 2015 metais vizų atmetimo procentai buvo tokie 3,5 procento Kipras, Lenkija 6,4 procento, Bulgarija 17,3 procentų, Rumunija 11,3 procento ir Kroatija 5,3 procento. jei, tam, kad e, galėtų panaikinti vizas šioms valstybėms, e, e, JAV kongresas turėtų priimti naują įstatymą kad, ir kad panaikintų tą 3 procentų reikalavimą ir jį padarytų daug didesnį tą procentą. Aš e, tikrai nemanau, kad taip būtų. Pone Cecilija, aš, aš nesutinku su jumis <laughs> tikrai daug ką padarėme, jūs darote milžinišką spaudimą mums ir čia, ir uždarų durų. Uh, Per pasarosius dešimt metų komisija dirbo labai intensyviai, kad užtikrintų, jog ES piliečiai galėtų kaip galima laisviau keliauti. Noriu priminti, kad po 2004 metų ES plėtros um, e, Į Europos Sąjungą įstojo daug valstybių, nėr, kurios neturėjo abipusiškumo e, visų režimo srityje. Šengeno asocijuotų e, valstybių Mm, iš dešimties aštuoniuose vis dar galioja vizų reikalavimai. Dabar mes turime penkias valstybės narės, um, kuriuose yra problemų. Dėl abi, bet abipusiškumas visuomet buvo politinės darbo tvarkės e, tarp pirmųjų punktų ir mes tikrai dirbsime labai intensyviai dėl visų tų likusių klausimų, kur dar nėra abipusiškumo, kad jis būtų užtikrintas. Uh, Vasilė, aš dar norėčiau pasakyti mm, politiškai. Taip, mes turime teisinę prievalę, bet mes taip pat turime ir politinę atsakomybę. Politinė atsakomybė užtikrinti, kad visos būtų panaikintos visiems ES piliečiams. O ne, kad vizų reikalavimo panaikinimas būtų panaikintas visiems ES piliečiams. Aš pasižymėjau visų jūsų e, pozicijas, e, tikrai paaiškinote plačiau dėl tolesnių darbų, labai dėkoju Jums už tai, e, labai dėkoju, kad priėmėte, pakvietėte mane į savo posėdį, dėkoju Jums už tikrai labai aišku, atvirą, konstruktyvų pokalbį. Tikrai tęsime ir toliau tokį darbą ir aš <laughs> pažadus savo komitetui, aš jūsų komitetą laikau savo komitetu, kadangi lybė yra man labai artimas rytis. Tai tikrai dirbsime toliau, labai glaudžiai, labai dėkuoju Jums dar kartą už šią galimybę taip atvirai aptarti šį rūpimą klausimą šiandien. Ačiū. Oh, sorry. Dėkuoju, komisarė. Dar, Sofija. Ar aš teisingai suprantu, kad galima būtų daryti tokią išvadą? aš nevykdysiu savo įsipareigojimų kaip Europos komisaro, kadangi čia mūsų interesai viršyje įstatymus ir man diplomatiniai santykiai yra svarbesni negu Europos piliečių teisės. Aš tiesiog noriu būti tikra, kad teisingai supratau. Jeigu taip, jeigu jūs atsisakote vykdyti savo įsipareigojimus, tai tada aš pritariu kolegijai Vikstrom. Tada Europos parlamentas turės jūs paduoti teisman. Safi. Na, nebuvo tai numatyta pagal darbo atvarkę. Pone Avramopolas, jeigu turite šiek tiek laiko šiai mažai dramai, tai e, atrodo ponas Eidemės Mara dar irgi nori pasisakyti. Pone Edemės Mara, ar jūs norite pasisakyti? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai. Mes dabar stebime politinės diskusijas, bet, kaip jau sakiau anksčiau, tai yra susiję ir su procedūra. Kila klausimų dėl 539 direktyvos taikymo. Aš apibendrinsiu tai, ką jūs ką tik pasakėte. Teigiate, kad toliau vykdysite savo įsipareigojimus ir atsižvelgsite į mūsų reikalavimus. Jūs galite būti tikras, kad Europos parlamentas ir toliau jums darys spaudimą. JAV kongreso kontekstas yra visai kitoks negu Europos parlamento kontekstas. Taigi, kalbant iš strateginės perspektyvos, o man atrodo, kad iš tokios perspektyvos ir reikėtų viską vertinti, Reikia pasakyti, kad strategija nėra kažkoks dalykas, apie kurį yra kalbama, ji yra vykdoma. Bet visgi aš apie tai pakalbėsiu. Deleguotojo teisės akto pritaikymas labai greitai išjudintų kongresą, bet tam reikia tą deleguotai teisės aktą pritaikyti. Ir jūs turite šią teisinę priemonę, tai yra jūsų darybinis koziris. Kai tai padarysite ir kongresas turės pajudėti, neturės įvertinti riziką. Ir apsispręsti jie galės norėti pritaikyti vizų režimą visoms 28 valstybėms narėms, bet tada stovų rūmose reikės viską aptarinėti. Ir tai aš noriu, kad jūs išjudintumėte šį procesą ir tada pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis toliau. Aš reikalauju jūsų pritaikyti deleguotą į teisės aktą. Tuomet mes jūs paremsime ir palaikysime jūsų diplomatinės pastangas bei įgaliojimus. Ačiū. Na, Mes galime pritarti tam, ką sakė ponas Dijas Demera. Aš norėčiau pasakyti štai, ką tos procedūros pradžia yra politinis veiksmas. Ir tikrai niekada negalima apgauti Libė komiteto šią prasme, nes Libė komitetas puikiai išmano procedūras. Ir tai, ką sakė ponas Dijas Demera, yra bilietas e, išjudinti tą procesą. Būtent to mes ir prašome. Tikrai nėra jokių abejonių dėl to, ko nori komitetas. Bus užduodamas klausimas žodžiu, vyks diskusijos plenarinėje sesijoje ir jūs puikiai suprantate, koks yra komiteto požiūris. Mes suprantame, kad tai yra ir politinis klausimas, suprantame, kad yra ir procedūrinių įsipareigojimų. Tai, man atrodo, aš geriau neapibendrinsiu negu ponas Dijas Demera ir ponė Intervelt gerai pasakė, kad čia yra numatyta ir teisinė prievalė. Aš norėčiau tai pabrėžti. Komitetas puikiai supranta, kad egzistuoja tokia teisinė prievalė. Negana to ir tos susijusios šalis vertina šį klausimą kaip labai jautrų. Todėl norėčiau, kad į tai atsižvelgtumėte. Ar norite dar pakomentuoti? Na, niekuomet politiko negalima klausti tiesiai mikrofoną, jis nori kažką pasakyti. Aš norėčiau paprašyti jūsų daryti mums didesnį spaudimą tam, kad sustiprintumėte mūsų argumentus. Ačiū. Labai dėkoju, kad atvykote ir dėkoju kolegoms už diskusijas. Mr. Nagy is on his way, so we have to wait one minute. Colleagues, um, we have the point 11. Kolegos, dabar yra numatytas 11 darbo turkės punktas, bet pranešėjas dar yra pakeliui, tai prašau vienos minutės pertraukėlės. Okay, colleagues, if you, those taking part in the debate, if you want to take... Kolegos, noriu paprašyti tų, kurie dalyvaus diskusijoje, užimti savo vietas ir dabar perėsime prie 11 darbo tvarkės klausimo. Tai yra pagrindinių žmogaus teisų situacija ES 2015 metais. Pranešėjas yra ponas Nagy ir norėčiau trumpai pristatyti šį klausimą. Tai yra metinė ataskaita apie pagrindinės žmogaus teisės ES 2015 metais. Kaip žinote, tai yra vienas iš svarbiausių šio komiteto veiksmų kiekvienais metais ir čia yra įvertinamos valstybės narės. Šiais metais buvo pateikta ne mažiau nei 986 pakeitimai, o dabar ponas Nagi pristatys, kokios buvo pateiktos nuomonės ir kokie yra tie pakeitimai. Tad e, norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams. Noriu paprašyti jūsų panagrinėti tuos 986 pakeitimus. Ar galite, ponia pranešiau? Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms, kurie siuntė pakeitimus mūsų pranešimui. Mes gavome 986 pakeitimus. Na, na, tikrai nemažai laiko užima ir vertimas, todėl dabar mes stengiamės juos sujungti į kompromisus buvo 911 pakeitimų E, dėl panašių dalykų, tai aš norėčiau padėkoti kolegoms, e, kurie stengiasi ieškoti kompromisų, bet e, aišku, reikia nesusilpninti šio pranešimo. Aš norėčiau paaiškinti, kaip mes dirbame. Mes čia neimame tų 2016 metų temų. Į tokius pakeitimus mes neatsižvelgiame, kadangi labai daug pakeitimų buvo susijusių su 2016 metų situacija. Mes čia rengiame 2015 metų ataskaitą. Tarkime, buvo pateiktas pakeitimas dėl direktyvos įgyvendinimo, dėl kovos su priekyba žmonėmis bet yra numatyta ir e, ataskaitos projektas. Be to yra kalbama ir apie teisingumo teismą ir žmogaus teisų teismą, bet mes atsižvelgėme tik į tas naudingas pastabas susijusios su atitinkamu laikotarpiu ir aišku, nenorime, kad jos dubliuotųsi. Yra pakeitimų susijusių ir su įstatymo viršenybė. Pane Sofi Inveld puikiai padirbėjo šioje srityje. Mes nenorime, aišku, pakeisti jos pranešimo ir nenorime jos pranešimo dubliuoti kažkokiais pakeitimais. Todėl pasistengsime kuo bendriau apie tuos aspektus kalbėti. E, tik tai atsižvelgdami į pagrindinių teisų situaciją. E, buvo daug pakeitimų susijusių ir su vaiko teisėmis. E, buvo kalbama apie dingusius arba nepilnamečius be palydos. Čia reikia tinkamos vaikų apsaugos sistemos ir taip pat globos sistemos. Labai svarbu, kad valstybės narės keistusi informaciją. Apie tai kalbėjome ir šešėlinių pranešėjų posėdė. Bus parengta nauja dalis, kur bus kalbama apie skaitmeninės teisės. Mums atrodo, kad tai yra išties svarbi tema. Reikia atsižvelgti tai, kaip naujos technologijos yra susijusios su pagrindinėmis teisėmis. Pavyzdžiui, e, dronai arba teisė būti pamirštam internete arba vaikų teisės internete. Visą tai yra svarbu. Šioje ataskaitoje, šiame pranešime yra atsižvelgiama į įvairius pagrindinių teisų aspektus. Aš aišku, nenoriu praleisti tam tikrų detalių ir konkrečių aspektų, bet yra ir kitų pranešimų skirtų toms temams. Todėl aš prašau jūsų suprasti, kad negalima įtraukti visų tų 986 pakeitimų. Negaliu jų įtraukti į pranešimą tokiamis formuluotėmis, o kokiamis jie dabar yra parengti. Būtų labai sudėtinga tokiu atveju rasti kompromisus. Jūs siuntėte mums įvairių pasiūlymų, bet reikia čia viską gerai įvertinti. Aš tikiu, kad mes sugebėsime pateikti bendrą pagrindinių teisų ES 2015 metais vaizdą, o dabar laukiu jūsų pastabų. With... Dėkuoju, tikrai tai labai rimtas darbas, visuomet labai daug pakeitimų, kai rengiami šie pranešimai sulaukiama. Kolegos, e, noriu pasakyti ir ponia Revoldalum, Kristin, prašom. Dėkuoju, dėkuoju Jums už pasisakymą. Norėčiau grįžti prie keleto pakeitimų, kuriuos pateikiau su kolegė. Silvigijo mes norime praturtinti šį pranešimą e, kai kuriuose srityse. Mes E, mūsų pakeitimai susijęs su smurtu prieš moteris. Tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis ir taip pat e, dėl e, diskriminacijos moterų vyrų atžvilgių. Tai liečia visą Europos Sąjungą ir yra labai neigiamas dalykas įskaitant visuomeniai, moterys ir merginos netaip pat ginamos E, nuo smurto e, visose valstybėse, nes ne vienodai reikia, e, kad ES imtųsi priemonių, kovojant su smurtu prieš moteris. Tai aktualu buvo 2015 metais toliau. Reikia minėti Stambulo konferenciją. Ir taip pat reikia specialią direktyvą pasiūlyti šioje srityje. Mes norime akcentuoti ypatingai du dalykus. Pirmiausia, reikia apginti visus nukentėjusius nuo e, lytinio smurto ir taip pat geriau apsaugoti LGBTI asmenys visomis aplinkybėmis, nes taip pat galvojame, kad reikia kovoti su priekyba žmonėmis ir e, reikia e, atsižvelgti į e, aukas, e, migrantus ir asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, reikia e, prisiminti ir nelydimų nepilnamečių klausimą. Europos Sąjunga m, m, turi pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl kovos su prekyba žmonėmis. E, tiek e, yra susijusių, tiek mūsų pastabų dėl tų svarbių dalykų, kurie yra neįrašyti į e, pranešimą ir ES yra pagrįsta tam tikromis vertybėmis, turi laikytis, turi laikytis pagrindinių teisių ir 15 metais tai buvo vis dar aktualūs dalykai. Ir taip Žinome, kad 2016 metais yra patvirtintas Sofija Intvelt pranešimas, bet mes kalbam apie 15 metus ir mes turime uh, užtikrinti, kad kasdien būtų laikomas ES vertybių. Ačiū. Dėkuoju. Ana Marija Kuratsa Bild. Labai ačiū. Norėjau pasveikinti kolegą e, Josefą Nagį. Uh, kuris labai gerai atspindėjo e, pakeitimus e, skiriu apie vaikų teisės. Aš e, priklausau intergrupiai, kuri nagrinėja vaikų teisės. Tai yra Europos parlamento grupė. Reikia atsižvelgti į apsaugą vaikų internete nuo agresyvaus agresyvios reklamos, e, kitų elementų. Taip pat reikia apsaugoti vaikus nuo smurto, e, nepamiršti dingusių, be žinios vaikų klausimo. Dar norėčiau pasakyti, kad e, šis pranešimas yra apie pagrindinės teisės. ES daugėja ekstremizmo praiškų ir mes turime prisiminti, kad homofobija, persekiojimas e, žmonių yra pažeidimas teisų ir tai yra nepriimtina. Dar kartą reikia priminti tarybai ir komisijai, kad direktyva dėl nediskriminavimo, kurį įstrigusi taryboje, turi būti nagrinėjama toliau. Tai yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Manau, kad šis pranešimas yra galimybė mums eiti į priekį, kovojant su diskriminacija. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju. Katrina Činičiai. Dėkuoju, Klodai. Norėčiau padėkoti ponui Nagiui, visiems šešėlėms pranešėjams už puikų darbą ir taip pat už darbą, kurį dar jiems reikės nuveikti. Dėkuoju ponui Nagi už tai, kad jisai kalba apie nepilnamečių teisės ir būtinybę jas įtvirtinti. Apie tai kalbėjo ir Koratsa Bild. Mes turime E, užtikrinti apsaugą žmonių nuo internetinių grėsmių. Ir viena iš tokių teisių, tarp pagrindinių teisių, yra teisė būti užmirštam. Teisė į turinio pašalinimą, tokio turinio, kuris žaidžia žmonių orumą. Mes žinome, kad buvo tokių atvejų mano šalyje, bet yra ir kitur pasitaikę savižudybių. Mm moterų mažumų tarpe e, mažumos neproporcingai kenčia nuo kibernetinio persekiojimo ir kitokio persekiojimo internete. Dėkuoju ponui Nagiui už jo visą darbą. Manau, kad žmogaus teisų apsaugos tokie e, būdai turi būti rašyti. Silvija Kaufman, aš kalbu kolegos vardu, kuris negali dalyvauti posėdėje. Perskaitysiu Niedermayerio kolegos žodžius. Jis dėkoja pranešėjai, šešiems pranešėjams už darbus, darbą, už pakeitimus. Rengiant pranešimą šiais metais pakeitimai jo skirti praplėsti apriepti pranešimo tam, kad būtų įtraukti konkretus klausimai ir grupės, kurių sistemiškai pasigendame. Uh, Taip pat e, įstatymo viršenybės klausimai labai aktualūs. Tai yra esminis dalykas įtvirtinant pagrindinės teisės, ką patvirtino komisija ir taryba. Yra daug klausimų susijusių su teisinės valstybės principais, daug problemų buvo 15 metais, pirmiausia, Vengrijoje ir Lenkijoje. Man atrodo akivaizdu, kad negalima patvirtinti pranešimą apie pagrindinių teisių padėtį, nemininčių klausimų ir nesiūlant sprendimo būdų. Mes neturime kartoti Intelt pranešimo konkrečių pastraipų, bet reikia paminėti tai ir keletas frakcijų patikė atitinkamus pakeitimus. Mes jaučiame, kad LGBTI teisės sistemiškai neįrašomos į pranešimus ir dėl to yra pateikta visa eilė pakeitimų dėl tokių žmonių teisų, taip pat dėl lyčių lygybės, e, klausimų į visas dalis e, pateikėme pasiūlymų pranešimą, kur tai aktualu. Reikia kovoti su smurtu prieš moteris, bet reikia kalbėti apie platesnės lyčių lygybės problemas. Taip pat labai svarbu tvirtinti e, seksualinės ir reprodukcinės uh, teisės, atsižvelgiant į naujausius įvykius Lenkijoje ir galvojant apie abortus ribojančius įstatymus Lenkijoje ir Airijoje. Dėl Romų mes išbraukėme pastraipą dėl išmaldos prašymo su vaikais kartu, nes taip tie, tas tekstas siūlo simplistišką, supaprastintą e, tam tikrą vaizdą, nes išmaldos prašymas ar jo uždraudimas nėra sprendimas. E, mes turime kalbėti apie e, benamius e, Romus, tai aktualu Vengrijoje ir tai taip pat reikia kalbėti apie sudėtingą tų žmonių situaciją. Mums reikia konkrečios dalies apie religijos laisvę, apie žurnalistų apsaugą, žiniasklaidos priemonių apsaugą. Mes matėme, kad Vengrijoje buvo tam tikrų išpolių ir reikia užtik, siekti užtikrinti žiniasklaidos pluralizmą. Mes taip pat turime e, religijos laisvės e, elementus įtvirtinti, nes e, pasitaiko vis dažniau antisemitiškos ir antimusulmoniškos diskriminacijos. Vakar vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir galiu pasakyti, kad laukiu tolesnių konstruktyvių diskusijų dėl kompromisų, bet mūsų laukia dar daug darbų, kol galėsime patvirtinti šį pranešimą komitete lapkričio mėnesį. Dėkui, Silvi. E, galima grįžti prie pranešėjo panagį, nes atrodo visi jau pasisakė. Dėkoju, dėkoju kolegos, ačiū Jums už pastabas. galiu pasakyti, kad tai labai e, daug problemų turintis rytis ir reikės labai rimtai dirbti su šešėliniais panašiais, kad būtų galima atsižvelgti į visas pozicijas. Norėčiau padėkoti tiems, kurie atsiuntė pakeitimus, jau minėtus. Vaikų teisės ypač aktualu Pradėdamas rengti pranešimą, aš sakiau, kad norėtume atkreipti dėmesį į klausimus, e, apie kuriuos nedažnai kalbama ar e, kurie nepatenka į kitus pranešimus. Ir uh, ypač tos dalykus, kurie buvo labai aktualūs 2015 metais. Dėl to labai svarbu kalbėti apie vaikų teisės, tai atsispindi visuose skyriuose, ne tik specialiame skyriuje. Dar jums leidus sureaguosiu į kai kuriuos pasisakymus. teisinės valstybės principai. Mes e, į tai atsižvelgiame, bet nenorime dabar badyti e, pirštais konkrečiai į tuos, kurie yra kalti. Kai kurie kolegos galbūt nori pasinaudoti šią galimybę uh, nacionalinės, dėl nacionalinės politikos sumetimų, bet šis klausimas yra platesnis ir mes turime kalbėti apskritai apie padėtį Europos Sąjungoje. Dėl išmaldos prašymo e, vedantis vaikus, aš noriu pasakyti, kad mes dabar prikišamai nerodome pirštų į romus bet galime matyti ir Briuselėje, ir kitur. Tai tai nėra susiję su Romais konkrečiai, bet vaikai yra naudojami. Jeigu kalbame apie vaikų teisės, tai negalime užsimerkti prieš tai. tai nėra susijęs su kažkokia tauta ar etninė grupė Europoje. Ir nemanau, kad tai e, būtų teisingas požiūris. Per šešėlinių pranešėjų sutikimą mes galėsime apie tai pakalbėti. Labai ačiū dar kartą. Dirbsime toliau. Dėkui. Okay, thank you. Um, the vote in Libya schedule. Ačiū. Libijoje balsuosime lapkričio 17. Dabar 10.40 bus balsavimas, tai jei neprieštarautumėt, padarykime trumpą pertraukėlį iki 10.40. Juan Fernando, dėl darbo tvarkos? Ačiū. Taip, dėl darbo tvarkos galbūt galėtumėm dabar išklausyti situaciją dėl trilogo, dėl vizų kodekso prieš balsavimą prieš pertraukėlę, nes yra kai kurių narių, ypač šešėlinių, kurie būtinai turi dalyvauti kitų komitetų posėdžiuose. Štai su ponė Valero tik kalbėjau, ji būtent turėtų eiti į kito komiteto posėdį ir labai norėtų dalyvauti šio klausimo svarstymė dėl vizų kodekso svarstymo. Tai gal galėtumėm dabar tai aptarti? Neprieštarauju, galime taip efektyviai panaudoti laiką, jeigu sutinkate. Dėkoju Fernando šį pasiūlymą. Mielai užpildysime tą laiką. Aš atsiprašau tų, kurie gal norėjote išgerti kavos ar kažką kitą nuveikti. Aš norėjau kavos, gerai. <laughs> Aš norėjau pertraukėlės, pripažinsiu. Bet, na, iš tikrųjų, geriau padirbėti ir pakalbėti apie vizų kodekso peržiūrėtą. Uh, variantą. Pereikime tada kolegos prie ketvirto darbo tarkės punkto. Tai yra trilogo E, dėrybų pristatymas. E, kovo 16 labai trumpai balsavome komitete, suteikėme mm, e, pranešėjų ir dėrybiniai komandai pradėti dėrybą su taryba, kad būtų galima pirmus varstymus sudaryti sutarimą ir Olandijai pirmininkaujant prasidėjo mm, tos diskusijos, Slovakijai pirmininkaujant jos buvo tęsiamas, suteiksiu žodį dabar pranešėjai, po to ir kitiems nariams, kas norės pasisakyti. Juan Fernando, prašau. Thank you, Chair. Thank you for your understanding and thank all the... Ačiū pirmininkė, dėkoju ir visiems kolegoms už supratimą, kad sutikote, kad dabar trumpai pristatyčiau esamą situaciją. Ir kaip suprantate, tai tikrai labai svarbus teisės aktas, labai svarbus klausimas, labai svarbu yra atnaujinti vizų kodeksą, priderinti jį prie mm, naujausių straipsnių. Uh, laisvių e, teisingumo saugumo srityje, ES sutarčių e, nuostatų e, kontekste turime turėti bendrą vizų politiką, vizų kodeksą bendrą, kaip kad turime pavyzdžiui, ES išorės sienų valdymo srityje, kas leidžia laisvai po to iš trečių šalių e, atvykusiems piliečiams laisvai e, keliauti po ES teritoriją. Manau, kad po komisijos iniciatyvos mes kaip ir įstrigome kažkiek, e, kadangi stinga politinės valios iš tarybos pusės žengti bet kokį žingsnį link kompromiso su Europos parlamentu, tai yra <laughs> su mumis, su Libė komitetu. Esame patyrę m, mm, tokį um, politinės valios įstygių iš tarybos pusės uh, uh, santykiuose su parlamentu, jau yra, kitose mm, situacijose yra buvę trilogų. Panašių pavyzdžių štai visai neseniai. Uh, Matijos Rūtė, generalinis direktorius atstovavo tarybai ir mes buvom susitikę su pirmininkaujančia tarybai valstybė um, ir būtent kalbėjome apie humanitarnės vizas, po to perėjome prie diskusijų dėl bendrų supaprastinimų ir bendradarbiavimo su tomis valstybėmis, kurios tikrai mm, sutinka dėl readmisijos su ES valstybėmis narėmis, paskui perėjome prie diskusijų dėl deleguotų ir gyvendinančių aktų, pavyzdžiui, dėl oro uostų, tranzito vizų, struktūrų, visų įsipareigojimų, po to prie mm, privalomo pristatymo, po to prie artimų giminaičio apibrėžimo ir atitinkamų supaprasnimų čia. Na ir galiausiai perėmė prie um, mm, daugkartinių įvažiavimo vizų mechanizmo nei viename iš tų skyrių mes nematėme jokių mm, signalų, kad yra noras, kad yra pasiryžimas e, valia iš tarybos judėti link mūsų pozicijos. Mes parodėme norą sudaryti kompromisą ir šiame skyriuje taip pat visur mes norime siekti kompromiso, mes e, pasiremdami tuo pirminiu išeities tašku, kurį pristato pranešėjai, pagrindiniais klausimais, e, kur lybės komiteto pozicija yra išsakoma, mes parodėme ryštą e, nuo tos pozicijos judėti link jų pozicijos, link kompromiso, tačiau iš tarybos pusės jokių signalų nėra, kad jie lygiai taip pat būtų pasirengę judėti link mūsų pozicijos ir siekti kompromiso. Jeigu uh, tai būtų vienintelis atvejis, galbūt tai būtų baisu, tačiau tai ne vienintelis atvejis. Iš tikrųjų, mm, nekarta yra taip viskas tempiama, tęsiama, yra aiškiai pastrikta ir uh, mes norime aiškiai pasakyti, kad nu, mes dvi esame teisės aktų priimimo institucijos ir ne vien jie priima sprendimus. Ir nuo Lisabonos sutarties laikų mes esame dvi e, teisės aktų priimimo institucijos, mes irgi lygiai taip pat kaip ir jie, taigi mm, į tai reikia atsižvelgti, tačiau jie visiškai nejuda link mūsų pozicijos, niekas nevyksta. Aš tik dar noriu e, pridurti vieną dalyką, kad e, tikrai visi žinotų, kokia rimta yra situacija. Eina kalba ne apie humanitarnės vizas. Mes, Europos parlamentas, turime pilną teisę aiškiai pasakyti dėl humanitarnių vizų. Kodėl? Todėl, kad buvo nemažai klausimų, kur mes dalyvavome ir kur humanitarnių organizacijų, teisinių organizacijų, NVO, bažnyčių ir, ir, ir, ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų atstovai kalbėjo apie tikrai tragiškus dalykus susijusius su ta humanitarinė krize, kurią pat patiria Europos Sąjunga, mes tai vadiname pabėgėlių krizę, tačiau eina kalba ne vien tik tai apie humanitarinės vizas ir dėl jų jie nenori padaryti jokių nuolaidų. Tad jie tikrai nenori iš viso žengti link bet kokio kompromiso dėl, pavyzdžiui, mm, supaprastinimo ar benedarbiavimo ar panašių dalykų, arba, pavyzdžiui, dėl privalomo atstovavimo, pavyzdžiui, tai yra mm, vizų supaprastinimas e, tikrai mm, daugeliu punktų, pavyzdžiui, dėl artimų giminaičių, dėl daugkartinių įvažiavimo vizų. Taryba visiškai nenori benedarbiauti. Ir jeigu jie tikrai nenorės toliau bendradarbiauti, jokių teisės aktų nebus. Man atrodo, jie dar nesupranta, kad tam, kad tie teisės aktai būtų priimti, jiems reikia mūsų sprendimo, nes mes sprendžiame bendrai, dvi institucijos sprendžia bendrai. Jeigu jie nesupras to, ne vien tik dėl šio klausimo, bet ir dėl kitų labai rimtų klausimų, taip pat ir prieglopščio paketo ir šengeno kitų klausimų. Tai tikrai tiesiog nebus jokių teisės aktų ir tuomet šios kadencijos pabaigoje turėsime baisę katastrofą, nes nebus nieko padaryta per šią Europos parlamento kadenciją šioje srityje. Aš manau, kad tikrai jie turėtų nerimauti dėl to. Tai yra toks labai, tokia labai svarbi Europinė sritis, kuri tiesiog po truputėlį traukis ir nyksta. Šešėliniai pranešėjai dabar. Pane Valero. No response at all from the council. Uh, And, uh, Tikrai mm, iš tarybos nėra jokios reakcijos. Tai nėra vienintelis atvejis. Mes tą patį matome trilogose, pavyzdžiui, dėl suspendavimo mechanizmo, kur taryba iš viso jokių žingsnių ne, nežengia dėl humanitarinių vizų. Taip pat taryba sako, na, mes jau turime nacionalinės visas, juk tai galima panaudoti. Tačiau dėja tai neveikia. Ir mes puikiai žinome tai, kad tai neveikia ir nei viena valstybė nenaudoja tokių vizų, tai jeigu tai žinome, tai reikia kažką bandyti pakeisti. Tiesiog aš norėčiau išsakyti visišką palaikymą mūsų pranešėjų ir trilogo susitikimuose ir, ir, ir visur. Ir labai svarbu, kad mes išsakytumėm labai tvirtą poziciją, nes kaip jis ir sakė, taryba visiškai nenori į mūsų atsižvelgti. Jie norėtų, kad na, mūsų šiso ten nebūtų, kad mes nieko nesiūlytumėm, tačiau mes esame mm, bendrai kartu su jais priimantis teisės aktus ir tai reikia atsižvelgti. Ačiū, apie pavardu, e, ponas Becker. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, ich möchte. Ačiū pirmininkė. norėčiau dar kartą pasakyti tai, ką nekartą sakiau ir asmeniniuose pokalbiuose. Tikrai niekas nekliudo mūsų pranešėjai aiškiai sakyti poziciją, mes tikrai vieningai jį palaikome iš mūsų pusės, tačiau reikia pasakyti, kad taryba nerodo visiškai jokio noro e, spręsti humanitarnių vizų klausimą. kaip kad yra apibriešta mūsų komiteto sprendime, mes siekime kompromiso, tačiau iš tarybos pusės nieko nematome. Taryba teigia, kad taisyklės dėl humanitarinių taisyklių netitinka vizų kodekso, kuris yra taikomas verslininkams ar turistams. taryba smarkiai priešinasi sprendimams šioje srityje. Kai kitose srityse jie kitaip Reikia pasakyti, kad visi supranta, kad um, dėrybose, aišku, normalu, kad yra diskutuojama ir deramas, tačiau visiškai nenormalu yra tai, ką jie dabar daro, kad yra tiesiog viskas sustabdyta ir nesimama jokių veiksmų. Arba pavyzdžiui, dėl mm, artimų giminaičių apibrėžimo, man atrodo, pagrindinių teisių nuostatos aiškiai apibrėžia e, šį terminą Pavyzdžiui, dėl senelio ar vaikaičių yra aiškiai, aiškios nuostatos na, ir dėl humanitarinių vizų. Mums reikalingas aiškus signalas iš tarybos dėl humanitarinių vizų. Aš manau, kad tikrai būtų galima visai lengvai susitarti tarp tarybos ir parlamento ir komisijos. Uh, būtų galima susitarti, kad kai kad humanitarnės vizas būtų galima įrašyti į kažkurį ar, ar, artimiausią teisės aktą ir tikrai reikia galvoti apie tuos asmenys, dėl kurių in, ir yra reikalingos tos humanitarinės vizos, kad nepakenktumėm jų interesams, man atrodo neteisinga suplakti tai su verslininkais, menininkais ar, ar, ar, ar panašiais tikslais atvykstančiais asmenimis kad ir reikia nepakenkti jų interesams. Uh, Man atrodo, kad mūsų pranešėjas dėrybose ėmėsi tikrai įvairiausių gudrybių ir parodė savo tobulą išmanimą, tačiau tiesiog trūksta iš tarybos noro. Ačiū, Cecilija. Dėkoju, kalbėsiu labai trumpai. Mūsų šešėlinio pranešėjo šiandieną nėra, bet jis norėjo perduoti žinę, kad jis visiškai palaiko pranešėją. ir tikisi, kad rezultatai bus labai geri. Aš norėčiau pasinaudoti progą perduoti tokią pačią žinę ir dėl gyjom ataskaitos apie saugias šalis. Šešėlinis pranešėjas taip pat ten palaiko pranešėją. Ačiū. Dėkoju. Mes dabar pakeitėme tvarką, tad pirmininkančios šalies ir komisijos nėra bet pasisakė šešėliniai pranešėjai, tai labai jums ačiū. Ačiū, Fernando, kad pasiūlėte svarstyti šį klausimą dabar. Na, dar norisi aptarti Gijomą pranešimą, bet nemanau, kad per dvi minutės spėsime, kaip jūs manate. Pranešėja. Just, do, is... Pone pirmininkė, ar dabar jau girdite? Pone pirmininkė, kaip tik norite. Jeigu norite, galime balsuoti. Jeigu norite, galiu pristatyti pranešimą, kaip jums patogiau. Uh, vote, so anyone... Liko tik minutė iki balsavimo, jei kas nors norės pasisakyti, turėsime visus priversti laukti. Kolegos, atsiprašau, jeigu nesuprantate, kas čia įvyko, tai mes norėjome pasižiūrėti ir spėtume aptarti dar vieną klausimą iki balsavimo, kadangi e, buvome numatę apspręsti vieną darbotvarkės klausimą anksčiau prieš balsavimą, tai ir padarėme. Dėkoju, tad ponios Gijom pranešimą mes aptarsime vėliau. So colleagues, as soon as everyone has taken their seat, we'll begin the vote. Kolegos, kai tik tai visi atsisės, pradėsime balsavimą. Du trumpi balsavimai ir kalendoriaus patvirtinimas, kai tik būsite pasirengę. yeah, let's go. Is everyone ready? Okay. I know, you, I know you're ready, Thomas. Na, uh, noriu sužinoti, ar visi jau pasirengę, Tomai, žinau, kad tu, tu tikrai pasirengęs, tai jei visi pasiruošę, galime pradėti balsavimą. Elektroninis balsavimas dėl 12 darbo atvarkės punkto, tai yra automatinis keitimasis duomenimis dėl DNR duomenų Danijoje. Dar palauksiu. Kolegos, gal galėtumėte šiek tiek palaukti EPP koordinatorę. Čia nori taip pat balsuoti, ieško kortelės, taigi balsavimas pradedamas. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Nežinau, kieno čia pranešimas buvo. Taigi, automatinės keitimasis duomenimis dėl e, daktiloskopinių duomenų Danijoje. Balsuokime. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Okay. Thank you very much. And uh, And... Labai ačiū. Balsavimas baigėsi. Ačiū kolegos. Na, dabar turime perėti prie 14 punkto, tai yra Libė kalendorius posėdžiams 2017 metais. Koordinatoriai patvirtino kalendorių, jis yra išdalytas, ar galime jį patvirtinti? Taip, dėkoju. Na, taip, balsavimas baigėsi, tai dėkoju visiems, kurie atvyko balsuoti. Kolegos, dabar pereikime prie 15 klausimo. Jeigu jūs neketinate dalyvauti diskusijose, tai paprašysiu tyliai išeiti iš salės. Deja, nėra 15 klausimo pranešėjos panios Gomes, ji greičiausiai dabar jau pakeliui, tai gal tada galėtume aptarti panios Gijom pranešimą. Silvi, jūsų laikas atėjo. Taigi, kolegos, trečiasis klausimas, o panios Gijomo pranešimas dėl trišalio dialogo. Paprašysiu jūsų tyliai išeiti iš salės. Taigi, kolegos, trečiasis klausimas, tai yra saugių kilmės šalių nustatymas dėl bendrų procedūrų siekiant suteikti tarptautinę apsaugą. Bus pristatytos trišalio dialogo diskusijos. Noriu tik priminti, kad pirmasis trišalis dialogas vyko rugsėjo 15 dieną ir ponė Gijom dabar mums pristatys naujausią informaciją. Ponė Gijom, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs ir nurodėte, e, pirmasis trišalis dialogas vyko rugsėjo 13 dieną, o po to 19 spalio vyks trišalis dialogas. E, Liepos 7 dieną vyko pirmasis trišalis dialogas. Aš manau, kad tekstas yra kokybiškas, čia yra e, numatomas suderinimas to pasiūlymo su metodologija e, trečiųjų šalių susijusių ir e, taip pat yra numatoma e, užtikrinti kiek įmanoma greitesnę peržiūrą. Aš galiu patvirtinti, kad kas dėl pagrindinių teisių apsaugos procedūrų, tai jos yra sustiprintos. Buvo pradėtos diskusijos su to ir manau, kad jūs žinote, jog diskusijos nebuvo lengvos dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad siūlomų šalių sąrašas e, ne visai buvo tinkamas, taip pat kilo klausimų dėl tų saugių trečiųjų šalių ir taip pat kilo klausimų dėl apskritai migracijos krizės valdymo. Aš jau noriu pasakyti, kad čia mes turime teisės aktą atitinkamą ir komisija yra pateikusi bendrą pasiūlymą dėl prieglapščio, bet e, paskutinis teisės aktas yra 2013 metų ir dėl to tai kelia rimtų iššūkių dėl pačių darbo metodų. Aš norėčiau e, bendriau apie tai pakalbėti, kadangi laukia didelis koordinacijos darbas. Reikia pažiūrėti tuos skirtingus e, tekstus ir kalbant apie tą saugių kilmės šalių sąrašą, tai buvo pasiūlytas komisijos šalių sąrašas ir dabar dėl to yra deramasi. Aš čia diskutavau ir su kolegė Ferrara. Dėl tų procedūrų, tai reikia suprasti štai ką. Dėl saugių kilmės šalių sąrašo, tai visa tai turi būti įtraukta į procedūrų reglamentavimą, kurios taip pat turi būti patvirtintos. Tad reikia čia suderinti tas pozicijos, kurios bus patvirtintos. Dėl pirmo trišalio dialogo rezultatų, tai aš diskutavau ir su kolegomis ir jie vertina taip pat, kad kyla tam tikrų problemų, pavyzdžiui, dėl suderinimo, kadangi Mes e, čia. Mes manome, kad reikia atsisakyti nacionalinių sąrašų ir perėti prie bendro europinio e, sąrašo. E, bet kol kas egzistuoja du, tie skirtingi sąrašai ir yra siekiama juos suderinti bei turėti tokį bendrą procesą. Negana to, tie skirtumai gali dar išlikti. E, kitas klausimas - pagrindinės teisės. E, čia mes sustipriname tam tikras teisės, pavyzdžiui, sustabdymą e, tam tikrą tam tikroms grupėms ir taip pat stipriname nepilnamečių, nelydimų nepilnamečių apsaugą. Reikėtų čia atskirai vertinti tą bendrą sąrašą. Ir dar trečioji sudėtinga sritis yra metodologija. Mes norėjome e, numatyti tam tikrą specifinę rolę tam tikroms organizacijoms, e, kaip kad e, nevyriausybinėms organizacijoms ir, ir jungtinių tautų pabėgėlių komisarai. Ir taip pat čia remtis jų ekspertize. E, kilo tokie e, sunkumai, bet e, aš manau, kad egzistuoja tokia strategija ir taryba nori perkelti tas diskusijas dėl saugių šalių į diskusijas dėl prieglapščio prašymo. Be to, yra norima e, komisijos greitai patvirtinti e, tuos tekstus. Ir turiu pasakyti, kad e, diskusijos su šešėliniais pranešėjais buvo ganėtinai trumpos, bet Žeraro poziciją jau žinau ir dabar yra akivaizdu štai kas dėl saugių šalių sąrašo, tai jis dar nėra nustatytas, o antra, kas yra nepatenkinama dėl šios strategijos, tai yra pagrindinių teisių reglamentavimas ir parlamento pozicija dėl šio sąrašo yra kitokia. Aš manau, kad dabartinė situacija yra nepatenkinama visiems ir ypač parlamentui. Tai lauksime tolesnių diskusijų, jos tikrai nebus lengvos, bet aš tikiu, kad parlamentas turi griežtai laikyti savo pozicijos. Ačiū. Much, Sylvia. Labai ačiū Silvija, labai išsamus pristatymas. Manau, kad Tai yra savaime suprantami dalykai. Nežinau, ar kolegos norėtų pasisakyti, jeigu ne, tai dėkoju Silvijai už tai, kad e, pristatėte informaciją apie šį paketą. Panios Gomes vis dar nėra, ar ne? Tai e, dėkoju, kad e, sutikote aptarti šį klausimą dabar. Kolegos, ponia Gomes dar netvyko, tai negalime aptarti 15 klausimo. Pasižiūrėsiu, ar galėtume aptarti penktąjį klausimą. Tai yra metinė ataskaita dėl ES finansinių interesų apsaugos. ir taip pat kovos su sukčiavimu. Pone Činičiai, ar jūs galėtumėte dabar pristatyti šį klausimą? Ar viskas tinka? Kolegos, mes visą keičiame darbo turkę, tai aš noriu įsitikinti, kad jūs neprieštaraujate. Pane Kolmar. Pane Činičiai negalėjo atvykti, tad gal šiandieną mes galėtume aptarti terorizmą. Buvo patikta informacijos apie esamą situaciją. Na, jeigu šiandieną apie tą klausimą kalbėsime, tai galės ponė Činičiai dalyvauti. Vėl aš paprašysiu komiteto pritarimo dėl darbo tvarkės keitimo. Taip, tai yra puikia idėja. Kolegos, labai ačiū, kad esate tokie lankstus. Taigi, Katrina, ar jūs norėtumėte dabar tą klausimą aptarti ir tada terorizmo klausimą? Ar tinka? Dėkoju, taip man tai tinka. Ačiū Klodai, ačiū Monikai už pasiūlymą, kadangi tai leis mums aptarti ir terorizmo klausimą. Dabar dėl ES finansinių interesų apsaugos. Aš esu šio klausimo pranešėja. Šiandieną mes aptarėme šią temą, bet Dar neturime metinės ataskaitos, kuri turi pasirodyti kitų metų pradžioje, bet nežinome dar, kada ji bus paskelbta. Aišku, duomenys iš tos ataskaitos būtų leidę mums plačiau viską apžvelgti ir suprasti, koks yra šio reiškinio paplitimas. Būtume galėję kalbėti konkrečiau ir pasižiūrėti, kaip esamos teisinės priemonės yra taikomos nacionaliniu ir europiniu lygiu. Visgi žinome štai ką. Sukčiavimas egzistuoja ir egzistuoja valstybėse narėse. Čia maždaug tūkstantis milijardų eurų yra prarandama kasmet. Tai turi labai rimtų ekonominių ir socialinių pasiekmių. Bėgant metams mes matėme pačių įvairiausių rekomendacijų ir tekstų, kaip reikėtų kovoti su sukčiavimu, kaip reikėtų apsaugoti es finansinius interesus. Ir čia yra kalbama apie veiksmus europinių lygių, ne vien tik tai apie nacionalinius veiksmus akivaizdu, kad yra būtinybė įsikišti tam, kad saugotume piliečius. Kad galėtume stebėti situaciją ir kad nu, tas finansavimas būtų tinkamai panaudojamas es lygiu. Nuo sukčiavimo iki korupcijos yra labai nedidelis žingsnis yra. Dažnai yra pasinaudojama sukčiavimą tam, kad būtų finansuojamas terorizmas ir tarptautiniai nusikaltimai. Aš noriu pabrėžti, kad šis reiškinys yra įvairia pusės ir jį būtina tinkamai nagrinėti. Privalome pabrėžti, kad kad yra būtina turėti priemonės, kurios leis kovoti su sukčiavimu. Reikia užtikrinti, kad būtų taikomi finansinių interesų apsaugos teisės aktai, kad tinkamai veiktų Europos prokuratūra. Plenarinės sesijos metu mes pabrėžiame, kad labai svarbu yra baigti dėrybas dėl šių klausimų. Buvo kai kas, ko negalėjau įtraukti į tekstą, kadangi ribojamas teksto ilgis. Visgi aš manau, kad informatorių vaidmuo yra labai svarbus, kai mes kalbame apie es finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimu. Tai yra nagrinėjama ir kont komitete, aš esu jo narė. Tad e, manau, jog komisijai yra būtina pateikti direktyvos pasiūlymą, kaip kad e, nekartą sakė parlamentas. Aš manau, kad informatorių indėlis e, yra esminis šioje srityje. Aš pati pateiksiu pakeitimų tam, kad būtų galima įtraukti ir šiuos aspektus. Ačiū. Katerina, and uh, we have a shadow for the EPP is Thomas. Panams. Tomas apie pavardų. Dėkoju. Ketrin. Mielai dirbsiu su jumis gerbė, rengiant šį pranešimą, nes labai jūs gerbiu už jūsų iki šiol atliktą darbą, už jūsų pastangas siekti kovoti su sukčiavimu, e, su mafijos, bet kokios veikla. ES finansinių interesų apsauga man yra viena iš svarbiausių temų. Nežiūrint valstybių narių pasipriešinimo, žinome, kad jos ne visuomet pakankamai dėmesio skiria uh, šiam klausimui mums pavyko pasiekti daug pažangos. Pranešime tikriausiai bus pasakyta, kad pastaraisiais metais ES nepadarė tokios e, didelės pažangos, kurią būtų galima paminėti turime tęsti kovą su korupcija, pinigų plojimu ir panašia veikla. Dabartinės priemonės yra neveiksmingos ir negali užtikrinti Europos interesų apsaugos. Direktyvos atitinkamos e, svarstymas yra įstrigęs taryboje, valstybės narės e, vilki, vilkina svarstymą. E, Reikia ieškoti būdų, kaip geriau kovoti su sukčiavimu. Direktyva, pavyzdžiui, suaktyvintų bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Ši direktyva turėjo būti pagrindas e, tolesniems veiksmams siekiant apsaugoti ES nuo sukčiavimo, pavyzdžiui, sukčiavimo PVM srityje. E, valstybėse narėse taip pat būtų galima renkti tam tikrus reidus, e, netgi areštuoti tuos, kurie užsima sukčiavimu PVM srityje. E, šis sukčiavimo tipas susijęs dažnai su kitokia nusikalstama veikla. Europos Sąjunga turėtų būti suinteresuota kovoti su sukčiautojais. Dar vienas dalykas, kurio nepaminėjo Katerina, kuris mano nuomonė yra svarbus, yra toks. Direktyva dėl finansinių interesų apsaugos turi būti patvirtinta kaip galima greičiau. Daugelis valstybių narių sprendžia didžiulio deficito problemą. Šiuo metu niekas negali paskaičiuoti, kiek lėšų jos praranda dėl to, kad mes nekovojame su sukčiavimu kartu. E, su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla manau, kad taip vadinama PIF direktyva galėtų būti tinkama priemonė kovojant su tokia veikla. Ačiū. Tomasai Juan Fernando dar noriu pasakyti neprarasiu progos, nepraleisiu progos dar kartą pakalbėti apie tai, kad labai e, daug klausimų nėra svarstama taryboje. Tai apima ir PIF direktyvą, kovas su sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis. Tai įstrigė yra taryboje. Mes matome, kad taryba tarsi nesuvokia mūsų vaidmens kaip teisės prieimimo proceso dalyviais, kaip mūsų, mūsų vaidmens nepripažįsta kaip e, institucijos, kuri gali priimti sprendimus baudžiamosios teisės srityje. Yra e, Europos Teisingumo teismo sprendimas Tariko byloje ir e, Tai turi labai dėlio poveikio ES biudžetui, e, mokesčių mm, dalykams. E, PVM, pavyzdžiui, sukčiavimas turi labai didelį įstakos ES biudžetui. Tai susijęs su ES politikos priemonių finansavimu. Dėl to mes turime siekti apsaugoti ES interesus, nes milijardai eurų yra kasmet prarandama dėl sukčiavimo. Tačiau aš dar kartą noriu pasakyti, kad taryba nerodo jokio noro ar pasirengimo ieškoti kompromiso su Europos parlamentu dėl klausimų, kurie, kuriais siekiama tikslų e, numatytų sutartyje dėl ES veikimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Aš kalbu ne tik apie PIF direktyvą, bet galima paminėti vizų kodeksą, bet ir daugybė yra kitų klausimų. Nevyksta jokie politiniai sprendimai, teisės aktai nepriiminėjami, nes taryba yra ta trūkstama e, grandis. Dėkui, Juan Bernardo. Ačiū, Katerinai. Turbūt jūs esate geriausi pirmiausia e, labiausiai tinkama nuomonės referentė šiuo klausimu. 25 spalio yra terminas pateikti pakeitimus. Dar kartą ačiū. Kolegoms leidus dabar galima pereiti prie 27 punkto, kuris numatytas rytoj svarstyti po 12.15. Tai yra e, informacija apie trišalės darybas dėl 2005 metų tarybos sprendimo dėl kovos su terorizmu. Jums leidus, dabar paprašysiu pranešėjos ponios Holmeier pasisakyti. Prašom. Labai ačiū pirmininkė, labai ačiū už lankstumą dėl šio klausimo perkelimo. Darybos su taryba ir komisija vyksta konstruktyviai. Taryba jau yra patvirtinusi kai kurias iš parlamento pozicijų. Pavyzdžiui, dėl užtikrinimo kad taisyklės ribojančios propagandą neribos e, nuomonės, požiūrio laisvės yra mūsų tekstai atitinkami. Mes e, sugebėjome suartinti mūsų pozicijas dėl šito klausimo ir dėl kitų dalykų, tokių kaip e, mokymas, verbavimas. Pozicijos taryboje yra panašios. Dėl aukų pasiekta taip pat tam tikros pažangos. Valstybės narės e, galvoja apie galimybę steigti koordinavimo centrus ir e, specialų planą ypatingų situacijų kuris leistų suteikti iškart pagalbą aukoms. Pavyzdžiui, sužeistųjų gydimas. E, kilo problemų praeitie, nes žmonės neturėjo draudimo ir nebūtinai galėjo gauti gydimą toje šalyje, kurioje atsidūrė ir nukentėjo. Reikia užtikrinti, kad sveikatos apsaugos paslaugos būtų teikiamos iš karto, reikia tam tikrų garantijų. Taryba atrodo yra pasirengusi taikyti platų e, pagalbos nukentėjusiems apibrėžimą, įskaitant psichologinę paramą, traukiant psichologinę paramą po išpolio Mums pavyko pasiekti rezultatų dėl koordinavimo centrų, teisinių aspektų, dėl baudžiamųjų, baudžiamo proceso dėl informacijos teikimo šeimos nariams, giminaičiams. Tai yra didelė problema Belgijoje buvo, nes žmonės neturėjo jokios informacijos, nežinojo, kaip susisiekti su artimaisiais ir procesas visas užtruko. Mes turime keisti padėtį. Dėl teisinės paramos, teisinių konsultacijų apmokėjimo aukoms. Mums nepavyko čia užsitikrinti pažangos, e, taryba nenoriai sprendžia šį klausimą, taip yra daugelio valstybių narių atveju. Mūsų mm, pozicija yra aiški ir aš tikiuosi, kad mes per ateinančius kelis e, trilogus sugebėsime uh, susitarti, kad mūsų pozicijos atsispindės abiejų pusių. Ir taip pat norėčiau padėkoti komisijai, kuri vaidina labai svarbu vaidmenį visame procese, kuri teigia kompromisinius pasiūlymus ir veikia kaip tarpininkė. Labai ačiū, Monika. Socialistų e, šešėlinė pranešėja šio klausimo yra Katerina Činič. Prašom. Dėkoju. Dėkoju, Klodai, ačiū ir Monikai už tai, kad pristatė mūsų atliktą darbą iki šiol trišalių darybų kontekste. Matome, kad bendrauja atvir, vyrauja atvirumo atmosfera, kad norima susitarti ir kad liktai artėjama prie mūsų pasiūlyto, mūsų komiteto pasiūlyto teksto trišalėms daryboms. Tikimės, kad pavyks susitarti dėl kompromisu, kai apibrėžime visus aktualiausius klausimus. Parama nukentėjusiems yra labai sudėtingas rytis. Koordinavimo centrų mintis yra pozityvi, numatant pagalbą aukoms, bet šešėlinių pranešėjų e, posėdėje kalbėjome, kad reikia daugiau. Vakar aš sakiau, kad tie, kurie yra nukentėję nuo teroristinių išpolių, nusikaltimų, yra nekalti žmonės gal e, net labiau negu kitais atvejais, nes veiksmai yra nukreipti prieš valstybę, o piliečiai sumoka, kai vykdomas e, išpolis nusikalstamas prieš valstybę. Todėl valstybė privalo paremti aukas e, visur. Kita sudėtinga sritis yra teisinė parama, nes tai yra susijęs su išlaidomis. Prašiau, kad Monika pabandytų ir e, pareikala, pareikalauti sprendimo, kad būtų užtikrintas teisingumas nu, terorizmo aukoms. Aš artoju šį prašymą. Yra ir kitų probleminių sričių, kurių gal mes dar nenagrinėjame. Bet tikiuosi, kad darbas, kurį atlikome per trišalės dėrybas iki šiol, leis mums rasti gerų sprendimų, kurie bum, bus primtini visiems. Ir norėčiau padėkoti komisijai, jos indėlis visuomet yra asmenės svarbos. Ypač tada, kai bandome užtikrinti pusiausvyrą svarstant tokią svarbę direktyvą. Manau, kad mums reikia baigti tartis kaip galima greičiau. Ačiū. Um, and, uh, Mrs... Ačiū ir ponė Jimenez Besaro. Hola, sí, <clears throat> muchas gracias. <clears throat> Thank you. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai Monikai Holmeier už jos darbą dėl šio labai svarbaus pranešimo, dėl pagrindų sprendimo, dėl kovos su terorizmu atnaujinimo, patobulinimo. Mes žinome, kad tas sprendimas jau yra pasenęs, atsižvelginti tai, kaip dabar uh, Mm, terorizmas veikia kaip radikalizacijos, radikalėjimo visos metodikos pasikeitė, kaip dabar viskas daugiau yra vykdoma internetu ir mm, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip ideologinės pozicijos dabar, kaip viskas keičiasi, tai tikrai linkiu sėkmės jums dirbant šio klausimu. Noriu pasveikinti ir Moniką, ir mm, pana Činyčią dėl to, kad taip akcentuojamas, ak, akcentuojama yra mm, aukų situacija. Iš tikrųjų, visa visuomenė. A, jaučiasi, kad tas išpolis yra prieš visą ją, visi yra aukos. Ir Monika, ką pasakėte tai informa dėl informacijos punktų, tikrai tai labai svarbu. Norime taip pat, kad būtų ir tvirtas, geras biudžetas patvirtintas tam ir, ir lybė komitetas to tikrai sieks. Noriu dar kartą pakartoti tai, ką aš jau pirmai sakiau jai asmeniškai. Uh, norėčiau pasirūpinti, kad e, nepamirštumėm to klausimo, kad reikia aiškiai apibriežti, kas yra auka, nukentėjusis, kas tai yra terorizmo aukos. O, tai, iš esmės, bet kas, kas e, e, yra užpultas gatvėje, gali būti klasifikuotas kaip terorizmo auka. Man atrodo, kad tai ne visiškai teisinga. Reikėtų mm, turėti terorizmo aukos tokį specifinį apibrėžimą ir tai turėtų būti pačiame tekste, o ne konstatuojamoje dalyje padaryta. Manau, kad reikėtų to siekti. Dabar dėl teisinės pagalbos, kaip Monika sakė, mm, čia mūsų laukia rimtas mūšis. Aš pavyzdžiui, palaikau ryšį su mm, viena motina, kuri neteko sunaus dėl teroristinio išpolio. Ir e, tikrai jinai sakė, kad viena iš sudėtingiausių e, problemų yra susirasti tinkamus teisininkus. Pavyzdžiui, mes, tarkim, neturime pakankamai teisininkų, kurie mm, išmano terorizmo klausimus. Tarkim, gal Ispanijoje dėl etos mes turime daugiau tokių, bet mm, manau, kad tai būtų esminės dalykas, būtent teisinė pagalba, e, galimybė susirasti tuos, kas išmano tos klausimus. Pane Makovei, dar norėjote pasakyti, tai prašau. Jar. Kaip atsir šešėlinė norėčiau pasakyti ir norėčiau pasveikinti Moniką ir e, visus, kas dirbo šio klausimu trilogas pakankamai gerai juda į priekį, išmintingai viskas yra daroma. Aš norėčiau irgi paminėti tuos koordinavimo centrus kiekvienoje valstybėje narėje. Manau, kad tai yra labai svarbu, jeigu iš tikrųjų kažkas atsitinka, jeigu įvykdomas teroristinis išpolis, žmonės turi žinoti, kad yra viena vieta, vienas centras, kuris viską koordinuoja. Tame tarpe ir, ir pavyzdžiui, pagalba, kuri bus suteikiama nukentėjusiesiems, kurie, sakykime, dar gyvi, bet išliko gyvi, bet jiems reikia gal ir, ir, ir psichologinės pagalbos, ir įvairios kitos pagalbos. Tai labai svarbu, kad kiekvienoje valstybė narėje būtų vienas toks centras. Ir aišku, kad paskui tie centrai dirbtų kartu, jeigu reikalinga jeigu reikalingas bendarbiavimas ar valstybių. Toliau mes dėl teisinės pagalbos, mes turime direktyvą dėl teisinės pagalbos. Ir kiekviena iš mūsų valstybių yra tam tikra teisinės pagalbos teikimo sistema, tai, na, aš nematau poreikio tą įrašyti tekste. Kiekvienoje iš mūsų valstybių egzistuoja tam tikra teisinės pagalbos teikimo sistema ir manau, kad tie, kas eis į trilogą, tikriausiai su tokiais argumentais susidurs. Aš manau, kad Kiekviena valstybė, kurios teritorijoje vykdomas teroristinis išpolis, norės, labai norės kažkaip kompensuoti už tai uh, nukentėjusiesiems. Tai aš mm, nežinau, ar bus daug uh, teismų, kuriuose uh, nukentėjusiai kreiptųsi dėl kompensavimo, kur valstybė pasakytų ne. Tai tiesiog tą dar norėjau paminėti norėjau pasidalyti savo nuomonę šiais klausimais. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad šį klausimą turėtumėm išspręsti kaip galima greičiau, kaip ir dėl visų kitų saugumo srities klausimų reikia dirbti kaip galima sparčiau. Čia reikėtų tarybą vertinti ne kaip e, priešininkus, mes tikrai nekovojame, mes turime dirbti iš vien, kadangi interesai yra tie patys, mes norime užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Ačiū. Ačiū už šias pastabas. Spalio 20 kitas trilogas ir dabar, Monikai, žodis. Ne, dar kur. Atsiprašau, dar ponia Holmaier. Kornelija, ne, nemačiau uh, jūsų rankos, prašau. Nemačiau, kad prašote žodžio. Jūs guoja šešėlinė šio klausimu, <laughs> labai atsiprašau. Jūs ten taip tyliai sėdite, nepastebėjau jūsų ženklo. Prašau, žodis jums. Ja, dir klūt. <laughs> I'm here. <laughs> okay, äh, ich will nochmal auf äh, ein paar Punkte zurückgehen. Das eine ist tatsächlich die. Pabandysiu dar porą dalykų aptarti dėl äh, nukentėjusiųjų klausimo Tai labai delikatus klausimas. Aš sutinku su tuo, ką socialistų šešėlinė pranešė pasakė. Tai yra tikrai specifinės kategorijos nukentėjusieji ir reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu daug darbo įdėsime, daug ką sakysime apie kovą su terorizmu, tai tikrai šito elemento negalime pamiršti. Reikia suprasti tai aiškiau, aišku, tam tikros nukentėjusių gal e, grupės, kad e, apsijungs ir bandys e, kreiptis į kažkokią advokatų kontorą kaip grupė. Čia viskas yra gerai, čia ne problema. Bet man atrodo, neturėtumėm iš žmonių timti teisės kreiptis teisinės pagalbos vienokiu ar kitokiu būdu. Čia gali būti, kad taryba kurs problemą ten, kurios nėra. Jie, man atrodo, pernelik išpučia šio klausimo sudėtingumą. Man atrodo, iš tikrųjų, tie, kas norės teisinės pagalbos, turėtų turėti tokią galimybę ją gauti, o kiti galbūt ras kitokius sprendimus. Reikėtų nepamesti iš akių to, kas yra šiems žmonėms nukentėjusiesiems svarbiausia. Na ir ta senoji kova, ką mes laikome teržistiniu išpoliu, o kas yra te, um, kriminalinis nusikaltimas, reikia. Na, aš manau, jūs jau nekartą girdėjote, kaip aš apie tai kalbėjau. Pavyzdžiui, teroristinių grupių visas veiklos viešinimas, propaganda, tai yra aktualūs dalykai, aš nekartą apie tai irgi pasisakinėjau. Dar pozityvi tokia mintis, pavyzdžiui, dėl vaizdų blokavimo, man atrodo, tai yra labai gerai, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad tai yra geras sprendimas. Noriu padėkoti pranešėjai Dėkuoju už šias diskusijas. Dėkuoju, kad e, su mumis palaikote glaudų bendarbiavimą ir aš toliau mielai dirbsiu kartu. Eh, Monika. Ačiū Kornelija ir dabar Monikai žodis pabaigai. Pone pirmininkė, dabar jau aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tokį puikų darbą, aktyvų dalyvavimą. Aš manau, kad tai labai prisidėjo prie mūsų darbo. Dabar dėl aukų. Man atrodo labai gerai yra štai kas, kad e, tarybos apibrieštis yra kiek įmanoma plati. Tai reiškia, kad yra išplečiamos ir aukų teisės. Mes čia vadovaujamės tokiu plačiu požiūriu įtraukėme ir artimus šeimos narius. Tad labai gerai, kad taryba pernelyg nesusiaurino tos apibriešties ir kad nepradeda skirstyti aukų pagal hierarchiją. Gerai, kad nėra klasifikuojamos tos aukos ir nėra sprendžiama, kas labiau nukentėjo. Kalbant apie teroristinius išpolius, tai yra akivaizdu, jog tai yra išpolis ir prieš valstybę, ir prieš visuomenę. Visi tampa aukomis. O dėl teisinės pagalbos, tai taip yra užtikrinama tokia teisė, bet taryba nori apriboti tą teisę nori apriboti ir finansinę paramą valstybėse narėse. Vadinasi, būtų vadovaujamasi valstybės narės teisinės pagalbos sistema. Na, tai yra priimtina. Kalbant apie valstybės narės ir juose pateikiamus kompensacijos prašymus, tai irgi bus įtraukiama į teisinės pagalbos sritį. Tai bus pripažįstama kaip teisinė pagalba. O kalbant apie sveikatos priežiūrą, tai irgi yra užtikrinama tokia teisė gauti nemokamą gydimą. Visa tai jau yra įtraukta. Na dabar mes tik kalbame apie tą pajamų ribą. kuria vadovaujantis reikia nuspręsti, ar asmuo gali gauti tą teisinę paramą ar ne. Toliau teroristinė propaganda. Dabar mes kalbame apie saviriškos laisvę ir pateikėme pavyzdžių. Tikrai reikia nepažeisti tos saviraškos laisvės net jeigu gali atrodyti, kad tokios nuomonės yra prieštaringos. Apie visą tai yra kalbama konstatuojamosiuose dalyse ir yra aiškiai nurodoma, kad tokios pastabos nepatenka į taikymo sritį. Tai yra tik tokie pasisakymai, kurie tiesiogiai prisideda prie terorizmo išpolių organizavimo. Visą tai buvo pasakyta labai aiškiai. Aš manau, kad ir tarybai kilo panašių klausimų. Todėl taryba šiuo atveju mums pritarė ir mes galėjome įtraukti naują formuluotę. Mes čia vadovavomės elektroninės priekybos direktyvos formuluotėmis. Dėl to irgi buvo vieningai sutarta, tad galėjome paimti tą tekstą ir jį įtraukti. Aš manau, kad buvo padaryta didžiulė pažanga ir taryba tikrai e, kai kuriais atvejais mums nusileido dėl pačių procedūrų ir apibrieščių. Tad dar kartą noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams. Ačiū, Monika. Baigėme šias diskusijas, labai ačiū visiems už lankstumą, o dabar galime pereiti nuo, e, prie klausimų nuo 6 iki 10. E, tai yra rekomendacijos dėl įvairių susitarimų susijusių su e, trumpalaikio buvimo vizos panaikinimu. Norėčiau paprašyti ponios Gabriel pristatyti šios klausimus ir trumpai juos paaiškinti. Tai yra susitarimai su e, Kiribačiu, taip pat e, Mikronezija, e, Tuvalu ir kitomis. Aš kiekvieną kartą, kai įvardyju šios šalis, iš karto persikeliu į egzotiškas vietas. Taigi, ponė Gabriel, paprašysiu jūsų pristatyti šį abipusį vizų E, ne, nebuvimo režimą, kai yra keliaujama į kitą šalį neilgiau negu 90 dienų laikotarpiai. E, čia Europos parlamentas turi pritarti, taigi sutikiu žodį poniai Gabriel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū už sutiktą žodį. Man labai džiugu pristatyti Jums šias penkias ataskaitas dėl vizų panaikinimo Kiribačių, Mikronezijai, Tuvalų, Maršalų saloms ir Salemono saloms. Čia tos šalis buvo perkeltos iš neigiamo sąrašo į teigiamą sąrašą, vadovaujantis 2001-2014 metų domenimis buvo pagal reglamentą vykdomos dvišalės diskusijos su kiekviena iš tų šalių tam, kad būtų sudarytas susitarimas dėl vizų režimo netaikymo tokiam laikinam buvimui, trumpalaikiam buvimui. Tai yra e, galutinis sprendimas ir aš noriu pasakyti, kad čia mes negalime pateikti pakeitimų, tik tai galime patvirtinti arba atmesti šiuos e, susitarimus. Ir parlamentas turi apsispręsti dėl e, kiekvieno susitarimo su tomis e, šalimis. Dėl pranešimo. Pirmiausia, tai tokie susitarimai sukuria pridėtinę vertę. Aš norėčiau atkreipti į tai dėmesį. Šie susitarimai atveria naujas ekonominės galimybės ir ES šalims ir trečiosioms šalims. Taip pat tai atveria kelią ir turistams ir palengvina e, pirminės investuotojų ir verslininkų keliones. Mes manome, kad čia yra matomi du ekonominiai e, procesai. Visų pirma, tai yra turizmo sektoriaus skatinimas ir taip pat yra deramasi dėl ekonominės partnerystės su 14 e, ramio vandenino šalių. Labai e, svarbu užtikrinti tą ekonominį judumą tam, kad e, gautų abi šalis naudos. Antras labai svarbus elementas yra politinė ir simbolinė šių susitarimų vertė. Akivaizdu, kad šiandieną šie susitarimai numato tokius konkrečius veiksmus ir tai leidžia sustiprinti santykius tarp ES ir Ramiojo vandenino šalių. Tai yra ir papildoma priemonė, kuri leidžia sustiprinti politinį dialogą, taip pat e, diskusijas apie pagrindinę žmogaus teisės, klimato kaitą ir aplinkosaugą. E, negana to, taip pat yra e, vystyti ekonominius ryšius. Mes matome, kad tai yra papildoma proga vystyti politinį dialogą su tomis šalimis. Čia reikėtų nepamiršti ir moterų bei vyrų lygybės klausimo. Negana to, žinome, kad bevizis režimas yra labai naudingas piliečiams ir turistams, ir tiems, kurie nori aplankyti savo šeimas. Šie susitarimai leidžia žmonėms tiesiogiai bendrauti ir e, tai yra e, labai e, svarbi nauda piliečiams. Trečiasis elementas, kurį pabrėžiu savo pranešime, yra saugumo rizikos nebuvimas. Tos visos yra netaikomos trumpalaikiam buvimui. Ir jeigu yra nustatoma, kad valstybėje narėje yra neteisėtai e, esamų asmenų, tai tuomet e, tas susitarimas nebetaikomas, e, bet visos šios šalis atitinka visus reikalavimus ir taip pat laikosi 13 straipsnio dėl readmisijos ir neteisėtų emigrantų. Dar norėčiau priminti, kad dar iki įsigaliojant susitarimams labai svarbu yra laikytis kriterijų, 2014 m. direktyvos 509 ten yra kalbama apie abipusiškumą ir taip pat vienodą piliečių traktavimą, neskirstant jų pagal pilietybės. Čia ES yra vertinama kaip vienas subjektas. Aš darydama išvadą noriu pasakyti, kad tokie susitarimai dėl visų netaikymo yra labai e, geri ir tai yra svarbu ir Europos parlamentui. Tad aš e, norėčiau e, kreiptis į komisiją ir pasižiūrėti, ką dar galima būtų nuveikti. Baigdama noriu padėkoti kolegoms ir ypač šešėliniams pranešėjams už jų įnašą. Aš skatinu kuo greičiau patvirtinti visus šios penkis pranešimus. Ačiū. Much, um... Ačiū, ponė Gabriel. E, norite pasakyti, ponė, jūs menama, jūs Aldė šešėlė pranešėja. Dėkui, gerimas pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją, ponę Gabriel. Ji puikiai padirbėjo. O jeigu kalbėti apie pranešimus, Alde vardu norėčiau pasakyti, kad bevizis režimas įvykdžius atitinkamus e, reikalavimus yra naudingas tiek trečių šalių piliečiams, tiek ES piliečiams, nes tai e, skatina dialogą ir tarpusavio supratimą. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas turi būti vertinamas kaip lygiavertis partneris teisėkuros procese. Tai numatyta sutartyse. Ir norėčiau paraginti komisiją pateikti daugiau informacijos visais darybų etapais dėl susitarimų numatančių bevizės keliones. Ne tik tai pastatyti mus prieš faktą. Ačiū, ponė Hismenova. Iki spalio 18 galima pateikti pakeitimus. Tik procedūriniai pakeitimai bus priimti. Dėkoju, ponė Gabriel. Dabar jau atrodo 17 klausimas. Mm, labai daug sukeitėme, ką, bet atrodo, kad taip. Niekas manęs nepataisė, taigi 17 klausimas. Kolegos, dar e, vienas pristatymas apie trišalės darybas Matome, kiek daug teisėkuros aktų mūsų komitetas nagrinėja. Ponas Diezdemera pristatys klausimą apie e, pasiūlymą, mm, dėl, kuris nustato trečių šalių, kurių piliečiai kirzdami šonės sienas privalo turėti vizas ir trečių šalių, kurio piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąrašo sustabdymo mechanizmo peržiūra Liepos 17 dieną neįlinėme posėdėje 7. Mm, Liepos mes balsavome mm, dėl mm, įgaliojimų pradėti darybą su taryba ir komisija ir siekti pirmojo svarstymo susitarimo labai daug dirbama, kad viskas būtų išspręsta greitai. 31 rūpiučio svarstėme šį klausimą. Dabar paprašysiu poną Dėsdemerą pristatyti uh, naujausią informaciją apie darybas. Prašom. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pritariu tam, ką jūs ką tik tai pasakėte, dar noriu kai ką pridurti. Noriu informuoti jūs visus apie dabartinę būklę šito pranešimo, kuris susijęs su sustabdymo mechanizmo peržiūra. Tai yra reglamentas 2001-539. Norėčiau padėkoti e, šešėliniams pranešėjams už jų visapusišką paramą, nes šis klausimas yra nelab, nepaprastai e, sudėtingas techninė ir politinė prasme. Taip pat dėkoju sekretoriatui ir noriu E, pabrėžti e, jo profesionalumą ypatingą. Mm. Aš pateiksiu jums tam tikrų datų, kad jūs geriau suprastumėte, kaip viskas vyksta. 26 gegužės man buvo priskirtas pranešės, pristačiau 15 e, birželio savo projektą komitete 4 Liepos balsavome dėl įgaliojimų, 6 e, Liepos vyko pirmosios trišalės e, dėrybos e, su Slovakijos atstovais rugsėjo 26 dieną ir su ambasadoriumi susitikome. Noriu pasakyti, kad nuo pirmų trišalių dėrybų iki pirmos tikos su gerbiamu ambasadoriumi 83 dienos praėjo. Net tiek. Ir tos datos rodo, kad parlamentas dirba labai intensyviai, kad užtikrintų, jog būtų pasiektas susitarimas. Bet aš nematau, kad taryba taip pat stengtųsi kaip mes. Mus, mums e, darė spaudimą, aš e, vartosiu šį išreiškimą, nes tai atspindi realybę visomis e, civilizuotomis įmanomomis kultūringomis priemonėmis, bet tas spaudimas netitinka e, kasdienio darbo, nei pasiūlymų pateikimo, e, kad būtų galima užsitikrinti tarp institucinį sustarimą. Taip pat turėčiau pasakyti, nes tai iš tiesų yra tiesa, kad spaudimas buvo e, daromas labai tiksliai, ypatingai praeitą savaitę, ypač praeitą savaitę matėme daug spaudimo. Labai nedaug kas sako, kad taryba yra vienintelė, kuri kažką daro ir kad parlamentas blokuoja šį pranešimą. Ir aš tiems noriu pasakyti, kad tai yra visiškai neteisinga. Šiuo metu parlamentas gali patvirtinti, kad pateikė tris kompromisinius pasiūlymus skirtingus, kad būtų galima rasti sprendimą. Pirmasis pasiūlymas, noriu priminti, priminti jums, e, numatė galimybę aktyvuoti, aktyvuoti mechanizmą, e, kai dauguma valstybių narių, paprasta, paprastoji dauguma nusprendžia dėl deleguotojų aktų. Antras pasiūlymas buvo numatyti galimybę renkti mechanizmas pasitelkiant deleguotuosius aktus pagal skubos procedūrą. Trečiasis pasiūlymas - procedūros e, plėtojimas per tris e, fazės, tris etapus. Jūs puikiai žinote. E, didinant spaudų, spaudimą trečiai šaliai. Ir tai būtų panašu į abipusiškumo principo mechanizmą. Ir taryba nepakeitė ne vienos raidės savo pozicijoje ir gina pakeitimus ir pasiūlymas yra neteisėtas, be jokio, te, be jokio teisinio pagrindimo yra painiami e, e, vykdomi įgyvendimo aktai ir tai deleguotieji aktai. Ir Mes mm, žinome teisingumo teismo nuomonę. E, C8814 sprendimas yra priimtas. Ir aš dabar kalbu apie tai, ką daro taryba. Ir taip sakiau keletą kartų, mes negalime keisti teisinio pagrindo mm, pagal skirtingas teisinės procedūras. Reikia e, tokių pat sprendimų tokiem pat tikslams. Mes reagame į tarybos prašymą, pateikime savo tris pasiūlymus ir tai yra geras kelias konsensusui. Taip pat aš noriu pasakyti, kad paskutiniu metu, prieš kelias valandas, e, gavau žinių, kurios suteikia vilties, žinių iš tarybos. Ir aš norėčiau, kad šiandieną esant komisijai E, galima būtų pasakyti, kad mūsų pirmam pas, pirmą pasiūlymą e, valstybės narės gerai vertina ir kad tai galėtų būti pagrindas e, būsimam sustarimui. Kad sustatome dėl galutinio teksto, taryba įsipareigojo pateikti naują pasiūlymą iki penktadienio arba penktadienį šią savaitę. Jeigu tai bus padaryta, tai kitą savaitę aš galėčiau uh, mes galėtume mm, surenkti techninių vairių susitikimų, kiek jų reikėtų ir galbūt, jeigu pavyks, e, susitarti. Jeigu tai būtų įmanoma, mes trišalės darybą surenksime trečiadienį. Dėl deleguotų ir gyvenimo aktų e, diskusijose susitarėme dėl svarbių dalykų, dėl, štai dėl kokių klausimų. Dėl žmogaus teisų įtvirtinimo, visuomenės apsaugos. Ir aš norėjau būtent tą informaciją jums e, pateikti. Dėkuoju Jums už supratimą ir už Jūsų paramą. Tiek. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė. Dėkuoju dabar tarybos, paprašysiu atstovų sureaguoti, o paskui nariams. Suteiksiu žodį. Birgit Sipel. Pirma vis tik tai. Deja, reikia dar kartą sakyti, kad tai yra įprasta teisėkros procedūra Ir mes dirbame dviejų rūmai, Europos parlamentas ir taryba, vadovaujamasi gero bendradarbiavimo dvasia. Ir dėl visų klausimų susijusių su vizomis mes esame visaverčiai dalyviai proceso, taip pat ir dėl sustabdymo mechanizmo. Ir jeigu sakoma, kad mes neturime teisės, tam tai yra juokinga, absurdiška. Aš labai gerbiu mūsų pranešėją Dies Demera, kuris aiškiai pasakė ir aš galiu tik tai pritarti tam. Jis pasakė, kad tai, ką matėme per pastarąsias savaitės, yra tai mes, kaip parlamentas ir pranešėjas pirmiausia, stengiasi kaip gali, kad užsitikrintų kompromisus, bet taryba visiškai nepajudėjo. Jeigu pažiūrėsime į pasiūlytus kompromisus, mes, kaip Europos parlamentas, tikrai labai toli nuėjome. Nematau jokios e, paaištavos priežasties, kodėl e, taryba negali to priimti. Tai, kas pateikta dabar, yra tikrai geras kompromisas, kuris turėtų užtikrinti, kad esant būtinybei komisija ir taryba gali imtis sparčių veiksmų, pradėti dialogą su šalimis, jeigu kyla problemų. Tuo pačiu metu užtikrinti galima, reikia, kad parlamentas turi teisę būti įtrauktas. Pavyzdžiui, jeigu reikia visiškai e, sustabdyti bevizį režimo taikymą kuriai nors šaliai. E, Aš manau, kad taryba dabar tikrai pajudės į priekį ir kad bus galima susitarti pagal tą kompromisą kuris pateiktas per labai trumpą laiką ir galėsime tada toliau svarstyti vizų reikalavimų atsisakymo klausimus. Dėkui, Brigita. Pirmininkaujančia šalies atstovas. Prašau. Dėkui, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, pranešėjai už pristatymą darybų detalių. Aš nenorėčiau komentuoti apie procedūrinius ir teisinius dalykus, kalbėti apie tai, bet pritariu tam, ką pasakė ponas Diezdėmė, yra baigdamas savo pasisakymą konkrečiai. E, tą e, viltingą poslinkį. Jis mm, kalbėjo apie tai, kad įvyko poslinkių pastaruoju metu. Pastarosiomis dienomis atsirado pozityvesnių elementų mūsų dėrybose ir manau, kad pasiūlymas, kurį gavome praeitą savaitę, bus mums pagrindas e, galutiniam susitarimui. Ir taip pat norėčiau patikinti šį komitetą ir gerbiamus narius, kad šis klausimas yra vienas iš mūsų didžiausių prioritetų, kaip pirmininkaujančios šalies. Ir mes sieksime, kad būtų galima sustarti kaip galima greičiau. Ačiū. Dėku, dėkuoju, ponė Simenek. Belinda Pai, komisijos vardu, prašom. Dėkuoju, pirminkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti ponui Dies Demeirai ir pirmininkaujančiai šaliai už jų ryštą užsitikrinti rezultatą. Diskusijos nebuvo lengvos, pirmiausia, dėl deleguotų ir gyventimo aktų. Aš suprantu, kad e, valstybių narių susitikimas vakar buvo skirtas tam, kad būtų galima aptarti kompromisus, kurie buvo pateikti penktadienį. Kaip pirmininkaujantį šalis sakė, tai yra galbūt e, galimybę žengti į priekį. Ir dar noriu pasakyti, kad jeigu atsirastų tam tikrų faktų dėl padėties šalyje, e, kuriai netaikomi vizų reikalavimai, komisija e, turėtų palaikyti dialogą su ta šalimi ir bandyti įsiaiškinti, kaip galima išspręsti atitinkamas problemas, bet nereikia gyvenimo akto, kad komisija galėtų e, užmėgsti tokį dialogą, aš jau tą sakiau per žalės darybas. Ir aš manau, kad institucijų teisės tarnybos e, susitars, nes e, bus sudėtinga, jeigu Vieni mano, kad kažkas, kas yra pasiūlyta, yra visiškai neteisėta, o kita institucija e, mano kitaip. Man atrodo, kad kartu su kitomis diskusijomis, rengiantis kitam formuliam trilogui, e, tarybos ir parlamento teisės tarnybos e, galėtų apsvarstyti šios klausimus ir kad vienodai būtų suprantami tam tikri dalykai susijęs su teisiniu klausimu, teisėtumu. Dėkuoju, ar dar kas nors nori pasakyti? Ne? Tuomet galiu pasakyti, kad lauksime tarybos pasiūlymo penktadienį. Ar jūs dar norėtumėte ką nors pasakyti po to, kai išgirdote naujausią informaciją? Gerimas pirmininkė. kaip sakome, Kastilijo kilmė pareigoja. Aš norėjau pasakyti, kad labai vertinu e, ponios Sipel e, nuomonę Vladimiro ir komisijos atstovės nuomonę. Labai ačiū ir dabar lauksime e, to dokumento, kuris turi pasirodyti penktadienį ir tada dirbsime toliau. Visi laukiame kito etapo ir rezultato. Labai ačiū ponė Dėstėmeira. Ačiū už jūsų kantrybę. Mums pavyko šiandien labai neblogai padirbėti. Labai visiems ačiū. 18 klausimas. Tik noriu pasakyti kolegams, kad 15 val. vyks klausimas apie e, Šengeno bendradarbiavimą. Dabar ir tai ateitį. E, šitoje pat salėje grįžkite 15 val. kad galėtumėte dalyvauti šiame klausime ir galime šiandieną rytinį posėdį baigti šiek tiek anksčiau. Posėdis baigtas, susitiksime 15 valandą. Labai ačiū.